Proszę Państwa. Gerbimieji, jau ketvirtį valandos vėluojame, pradedame posėdį. Agri komiteto posėdis bus trys dalis. Šiandien, rytoj rytą ir rytoj po pietų. Ir pirmiausia, dėl darbo atverkės galima ją patvirtinti, darbo atverkės pastabų niekas neturi, dėl pirmininko pranešimų turiu pasakyti, kad e, posėdis yra transliuojamas internetu, vertimas yra 22 e, kalbas, e, išskyrus matiečių stovakų kalbą. E, taip pat e, posėdžio protokolas, kaip gegužės skaitytos penktos dienos vyksta pagal e, patvirtinimas pagal procedūrą. Toliau e, Tani, ponė Paulsen turėjo šiandien pradėti ketvirtą darbo tvarkės punktą aptarti ir e, kadangi ponas Puda turės anksčiau išeiti, tai ponia Agliera, kuri yra pranešėja penktame darbo tvarkės punkte numatytų klausimų, E, vaistinių pašarų gamybą, patikimas rinkai ir taip pat tarybos direktyvos 90167 panaikinimas. Mes e, gavome leidimą keisti ketvirtą ir penktą punktą vietomis darbų tokias punktus ir penktas punktas bus svarstamas anksčiau. Ir komitetas, agrikomitetas e, svarsto šį klausimą MP, e, komitetas pateikė nuomonę. Labai mm, prašome, kad aš čia neteiksiu kažkokių įvadų, nedarysiu įvadų, ponia Anguliera e, pristatys e, šitą svarbę temą dėl vaistinių pašarų gamybos, dėl jų pateikimo rinkai. Tai yra penktas klausimas darbo tvarkės, tai yra e, labai panašiai kitas temas, kurias aptarnėsime šiandien. Tai yra ir veterinariniai vaistai, ir e, Europos vaisto agentūros e, klausimai ir taip pat kiek tai yra susijęs su gyvūnų sveikata. Tiesiog tai yra vienas e, kaip ir klausimų e, kompleksas, klausimų grupė. Ir dabar paprašysiu ponę parlamentarę pasisakyti, bet prieš tai dar ir pas mus yra grupė studentų iš Poznanės universiteto, kurie gilinasi į ES žemės ūkio klausimus, taigi sveikinu jaunimą, mūsų puikų jaunimą. Ir mes esame pasirengę atsakyti jūsų klausimus. Jeigu būtų klausimų, tai po e, posėdžio aš esu pasirengęs atsakyti ir su jumis susitikti. O dabar suteikiu žodį e, poniai parlamento nariai. Žodis jums prašome. Bueno, buenas tardes. Labas vakaras visiems. Norėčiau pasveikinti studentus, kurie kartu atvyko. Ir žinoma, esame čia susirinkę jūsų paslaugom, paslaugoms galėsiu viską papasakoti, ko e, reikia. Nežinau, pirmininkė, kiek turiu laiko. Gerai, reiškia, neperlenkti lasdos reikia, ko gero, atsargiai. Nedaug laiko turite, sako pirmininkas. Taigi norėčiau padaryti pranešimą apie reglamento pasiūlymą. E, apie e, vaisinius pašarus E, jis yra susijęs labai su kitais dviem reglamentais, su veterinariniu reglamentu ir su e, veterinarinių vaistų reglamentu. Taigi jisai yra labai svarbus ir dėl to norėčiau. Atrodo, atrodo kažkokia problema su kažkokia kalba yra kilusi, su vokiečiu ar ne? Jau viskas tvarkoje, galiu kalbėti. Gerai, problema su vokiečių kalba yra išspręsta, todėl norėčiau dabar Jums pasakyti, kad e, mes turime jau šio reglamento pagrindą. E, labai svarbu buvo mano nuomonė ir visų kitų nuomonė. E, pono Lin padė, pagalba, kuris buvo įsitikinęs, kad šitas reglamentas yra toks pats svarbus kaip ir svarbiausias reglamentas veterinarijos rytyje, dėl to, kad jisai gali tiek vieną, tiek kitą reglamentą paliesti ir dėl to e, yra e, tam tikra logika, e, kurią vadovaujantis jį galima susijęti su tuo reglamentu. Taigi dabar labai trumpai papasakosiu ir pristatysiu pagrindinius e, dalykus iš šio dokumento. Mano nuomonė pagrindinius. Tie e, vaisiniai veterinarijos, veterinarijos vaistai yra labai svarbus Vaistinių prašarų gamyba yra labai svarbi ir mano nuomonė turėtų būti užtikrinta labai e, vien, labai tolygus paskirstimas, teisingas paskirstimas, kad kiekvienas gyvūnas galėtų tą patį e, vaistinių pašarų, e, vaistinių pašarų kiekį suėsti e, ir tą kiekį paskaičiuoti taip, kad jisai kuo efektyviau suveiktų. Taigi, tą norėjau paminėti iš pat pradžių, kiekvienoje bendruomenėje, kiekvienoje bendruomenėje, bendryjoje reikėtų pas, paskaičiuoti tą, tą kiekį vaistinių pašarų, kuris yra efektyviausias. Ir žinoma, e, reikia pasižiūrėti, e, kaip geriausia skirti, geriausia skirti būtų turbūt e, juos vartoti per burną, taip pat galima ir per pašarus, taip pat galima ir per gėrimą arba purškiant tuos produktus rankiniu būdu. Taigi tie vaistiniai pašarai yra dar viena e, veterinarinė e, gydimo alternatyva gyvuliams. Vaistiniai pašarai E, turi atitikti tam tikrus standartus pagal e, direktyvą, o dabar ir pagal reglamentą, bet to šitie standartai turi e, būti, turi atitikti žymėjimo visus standartus, taip pat pardavimo ir kitus. Taigi tokios pagrindinės teisės yra nu, nustatytos, pagrindinės e, taisyklės yra nustatytos, kaip turim, e, kaip, kaip turim elgtis, kokie turi būti tie vaistiniai pašarai, vaist, e, veterinarijos vaistai. Labai svarbu numatyti taisyklės. Ir tos taisyklės turėtų atitikti tai, kas yra numatyta veterinarijos reglamente Taigi viskas, kas yra susijęs su vaistiniais pašarais, turi sėtis su pagrindiniu reglamentu, būtent su vaistų ir veterinarinių vaistų reglamentu. Šis um, reglamento projektas, kuris yra susijęs su vaistiniais pašarais, um, kildinamas iš um, devintojo, dešimtojo dešimtmečio E, teisės aktų, nuo to laiko pra, nutekėjo nemaža vandens ir mes manome, kad dabar jau tas reglamentas yra kiek pasenęs, todėl reikia kurti naują. Aš taip pat manau, kad e, reglamentas šiuo atveju geriau negu direktyva, taigi džiaugiuosi komisijos pasirinkimu. Iki šiol buvo taikoma direktyva, 90 metų direktyvą 199067. E, Ten yra nemažas spragų ir tos direktyvos taikymas valstybėse narėse buvo labai nevienodas. Taigi e, be galo daug skirtumų buvo pastebėta, kaip ta direktyva taikoma įvairiose valstybėse narėse. O šiandieną kiekviena valstybė narės direktyva taip pat prisitaiko labai skirtingai. Tema labai jautri. Todėl svarbu, kad e, teisės aktai būtų taikomi kaip galima e, vienodžiau Ir geriau, kad tai būtų reglamentas, aišku, nes e, tokiu būdu bus valstybėse narėse užtikrinamas vienodesnis taikymas. Dabar dėl vaistinių pašarų. Čia valstybės narės neturėtų būti diskriminuojamos. E, leidžiant pasirinkti, kaip tuos e, vaistus gyvuliams e, sušerti, ar tai su maistu, ar tai su vandeniu. Techninių požiūrių taip pat neturi būti kažkokios, tai, kažkokios diskriminacijos, nes uh, kaip tą vaistą, e, kaip tą vaistą suvartoti, tai turi būti pasirinkimas ir tas pasirinkimas net negali būti diskriminuojamas. Dabar norėčiau kreiptis į komisiją ir pasakyti, kad man atrodo, kad čia yra atsiradusi tam tikra neigiama diskriminacija, kalbant apie gyvulių pašarus. lyginant su kitais metodais. Čia turėtumėm būti labai e, griežtai nusiteikę, nes diskriminacijos jokios neturi būti. Vaistiniai pašarai turėtų labai reikliai būti e, skirstomi, e, nesvarbu, kokį pasirinksime metodą. E, atrodo, kad komisijos e, siūlomi metodai yra daug griežtesni, kalbant apie vaistinius pašarus, negu apie kitokius metodus, kaip tuos vaistus paskirti. Dabar norėčiau jau netrukus pabaigti, nes netrukus vyks diskusijos. Labai svarbu apibriežti, kas yra antimikrobinis ir antibiotinis e, preparatas. Ir tą svarbu padaryti mūsų teisės aktuose. Šie apibrėžimai, šis apibrėžimas turi būti įdėtas į vaistinių pašarų e, reglamentą. Būtent tą rekomendavo ponė Pulsen. Ir kaip e, sakė ponia Pulsen, tai turėtų būti neblogas sprendimas, aš su tuo sutinku ir savo e, pranešimo projekte ginu tokią nuomonę. Pagrindinėme reglamente tai turi būti atspindėta. Visuomenės sveikatos problema yra labai svarbi Mums visiems visuomenės sveikata iš tiesų labai rūpi. O e, pasipriešinimas antimikrobiniams vaistams yra e, labai jautri problema. E, ta problema kilo dėl to, kad antibiotikų per daug yra vartojama. Taigi problema rūpi mums visiems ir mes šiame reglamente ir kituose dviejose turime tai atspindėti. Taigi šie apibrėžimai turi būti atspindėti mm, veterinarinių mm, vaistų reglamente. Ir aš dar norėčiau pakalbėti apie kitus mm, dalykus. Pavyzdžiui, ūkinių mišinių gaminimas Ir taip pat e, reikėtų pagalvoti apie kiekius, kurie turi būti, skir... kurie turi būti skiriami ūkininkams. Tačiau kažkokie ribojimai čia neturėtų būti taikomi. Kiek turėtų būti e, pašarų ir kiek turi būti dedama vaistų į pašarus, turi spręsti veterinarijos gydytojai. Būtent jie tuos vaistus prirašo ir jie gali geriausiai nuspręsti, kiek laiko ir kokiais kiekiais tuos vaistus reikia vartoti. Man atrodo, kad 13 e, procentų riba e, yra teisingai nustatyta, nu, nu, nustatyta laukiant, e, kol bus nustatyta galutinė riba ir čia turėtų tuo pasirūpinti maisto saugos agentūra remdamasi moksliniais duomenimis. Beje, pasiūlyme tai taip pat yra numatyta. Čia ir sustosiu, visi gavote pranešimą, jis išvestas į visas kalbas. Aš norėčiau, norėjau pabrėžti svarbiausius punktus, o dabar esu jūsų paslaugoms e, pasirengusi jūsų išklausyti, atsakyti į klausimus. Muchas gracias. Taigi prašau pasakyti, ką jūs apie visą tai galvojate. Labai ačiū. Dabar pasikeisime nuomonėmis. Ir pirmasis, ponas Būda, tai yra šešėlinis panešėjas. Prašome žodis jums. Doamna președinte, mulțumesc, mulțumesc pentru înțelegere. Aș vrea în primul rând să o felicit pe... Dėkuoju, pane pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją už puikų darbą ir už tai, kad e, e, jai pavyko puikiai bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais, surenkti klausimą šitą temą. Manau, kad šis dokumentas iš tikrųjų labai naudingas pagrindas, siekiant apsaugoti ir gyvūnų sveikatą, ir visuomenės sveikatą. Dar lieka keletas neatsakytų klausimų, todėl kad čia kalba sukasi apie, maistinius, apie vaistinius pašarus. Ir kaip kad buvo pasakyta, šis pranešimas yra susijęs su pranešimu dėl veterinarinių vaistų. Abu šitie pranešimai yra susiję. Bet e, dėl vaistinių pašarų turime atkreipti į dėmesį į kelis aspektus. Visų pirma, racionalus jų naudojimas, kadangi e, tose pašaruose yra vaistų, tai neracionaliai naudojant šiuos e, vaistinius pašarus gali išsivystyti atsparumas antimikrobiniams vaistams. Ir ne tik antibiotikams, bet ir įvairiems kitiems vaistų tipams. Ir paskui tai gali turėti pasiekmių žmonių sveikatai. Antibiotikai, kaip kad ir siūlo komisija, neturi būti naudojami prevenciškai, todėl kad tai būtų kengsminga. Lygiai taip pat turime aiškiai reglamentuoti, kokioms gyvūnų grupėms vaistiniai pašarai gali būti naudojami, pavyzdžiui, paukščiams arba keuliams. Tai yra, kad e, šie vaisiniai pašarai turi būti naudojami tik tai toms gyvūnų grupėms, kurioms būtinai jų reikia, toms grupėms, kurios, e, kuriuose pasireiškia klinikiniai simptomai. Taip pat turime pabrėžti gyvūnų hygienos aspektą, nes galbūt kai kas norės naudoti vaistinius pašarus, siekiant e, užvaistyti administracinius trūkumus ar kaip to kompensaciją. Taip pat reikėtų užtikrinti vaistinių pašarų atsekamumą ir reikėtų tam tikro plano čia. Aš e, Manau, kad reikėtų reikalauti atsakomybės ir taip pat aiškiai rekomenduoti, kas gali išrašyti receptą ir tikrinti, kas daroma su tais pašarais ūkiuose ir kas su jais daroma, kai jie lieka nepanaudoti. Labai ačiū. Ir susitarkime, kad šešėlį pranešėjai turės po 2,5 minutės, o kiti po pusantros minutės, nes kitaip nesugebėsim aptarti visų darbo turkės punktų. Dabar parlamento narė pane Girlink. Thanks, Chairman. Um, I'd like also... Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjai, pranešėjai už darbą, buvo labai malonu dirbti kartu, ji buvo labai atvira, ir mes svarstame šitas klausimus. Taigi, sveikinu šitą pranešimą, manau, kad yra puikiai pradžia um, rengiant šitą pasiūlymą. Aš pritariu jos nuogastavimui, kad reikia parodyti mm, tikstus, konkrečius tikslus tarp šių, kokį tikslų siekia šis reglamentas ir taip pat veterinarinių vaistų reglamentas. Tai yra tiesiog e, kaip bendra sąranga ir aišku, tai yra būtent ta vieta, kur reikėtų pateikti apibrieštis, bet yra ir tokių sričių, kur yra kalbama m, mm, labai e, glaudžiai e, apie, to, apie medicinių apie veterinarinių vaistų klausimus. Tai reikia atspindėti ir jie teisingai padarė, nes dabar mes norime e, taupyti laiką ir mes iš tikrųjų turim juos susijęti, bet vis dėlto jie kalba apie skirtingus klausimus ir reikėtų būti atsargiems. Kalbant apie vaistinius pašarus, reikėtų kalbėti apie klausimus, kurie būdingi tik vaistiniams pašarams. Taigi aš džiugiuosi, kad um, buvo atsisakyta antimikrobinių vaistų, nes čia nėra mokslinių įrodymų, kad jie, kad jie bus naudinga, kad jis kažkokią naudą ar, ar gyvulių sveikatai, ar žmonių sveikatai. Taigi 3 e, procentų stinksnė riba yra tinkama ir jeigu tai turėtų keistis, tai m, tokį pokytį turėtų lydėti tinkami pasiūlymai ir, ir E, maisto saugos agentūra turėtų tam pritarti ir reikėtų remtis įrodymais, o ne kažkokiais e, gandais. Ir taip pat džiugiuosi, kad yra pašalinti e, nurodymai dėl, dėl receptų rašymų ir dėl to, kas turėtų būti išrašyta ir atsakomybė tenka tam asmeniui, kuris išrašė receptą. Yra dar keletas klausimų, kurie turėtų atsispindėti galutinėme pranešime ir aš juos nurodžiau savo prieduose. Svarbiausia iš jų yra užtikrinti, kad mm, e, būtų atsakingi asmenys ir kad tik tai veterin, veterinarijos gydytojai turi teisę rašyti receptus, jeigu tai atitinka nacionalinius teisės aktus. Taip yra Junktinėje karalystėje ir e, jeigu mes kažką keistume, tai tikrai pakenktų gyvulių sveikatai ir aš e, suprantu, kad tai nėra svarbiausias klausimas, bet e, šešėlinė, bet pranešė pritarė, kad toks yra svarbus klausimas mano valstybėje ir tai atspindi pranešime. Ačiū. Dėkuoju, ponas Sederlik. Tack rapportören för eh, ett bra första utkast som vi kan jobba vidare. Labai ačiū. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už e, pirmąjį projektą, kuris yra tikrai neblogas pagrindas. Žmonės suprato, e, kokia problema gali kilti dėl to, kad gyvūnai suvartoja per daug vaistų. Žmonių sveikatai taip pat gali dėl to kilti problemų. Mes e, matome, kad jeigu kyla kažkoks tai atsparumas antibiotikams, tai pirmiausia pajaučia gyvuliai, e, ūkininkai negali jų išgelbėti dažnais atvejais, taigi ne tik tai žmonės, bet ir gyvuliai, ir pirmiausia gyvuliai būna paliesti. Tie skaičiai labai e, neseni, bet atrodo kiekvienais metais daugel, daug tūkstančių žmonių, 25 tūkstančiai žmonių e, miršta dėl tų e, vaistų. Labai reikia atsižvelgti į tai, e, kokią konkrečiai rūšis susijusi su, su vaistais, kokia, vai, e, kokia lyga, kaip ta lyga vystosi. Šiandieną labai dažnai yra naudojami vaistai masiniam gyvulių gydimui, nors tie gyvuliai net nebūna susirgę dažnai. O, e, ir visa tai yra siejama su gerąją ūkininkavimo praktika. Aš manau, kad pirmiausia reikėtų atsižvelgti į ponios Pulsen e, E, pasisakymus dėl gyvulių sveikatos, čia ketvirtas punktas ir tik tais tada kalbėti apie e, vaistinius pašarus. Reikėtų e, pažiūrėti į ateitį. Nereikia pamiršti kad visi klausimai yra tarpusavyje susiję, viena nuo kito nėra atsiejama. Reikia taip pat pasižiūrėti, kokia praktika yra tų šalių, kurios antibiotikų vartoja nedaug. Manau, kad tai irgi yra vienas iš būdų, kaip veikti. Ačiū. Tack så mycket. Jag är eh, eh väldigt Dėkoju. Aš labai džiaugiuosi, kad galų gale galime visur Europoje apie tai padiskutuoti. Būtent galime diskutuoti apie riziką, kuri kyla dėl to, kad antibiotikų vartojama per daug. Vaistų sektorius, medicinos sektorius e, sako, kad e, visoje Europoje sako, kad kyla pavojus ne tik tais gyvuliams, bet ir žmogui. Dešimtis tūkstančių žmonių e, tos problemos paliečiami ir ta problema matosi ne tik ligoninėse, bet ir visur kitur. Taigi labai džiaugiuosi, kad e, klausimas keliamas ir labai džiaugiuosi, kad e, komisijos pasiūlymas yra remiamas. Pane Olsen, e, labai puikiai padirbėjo, tad mes tikrai galėsime labai neblogai padirbėti, kad ta problema sumažėtų. Atsižvelgiant į dabartinę situaciją, tenka tik apgailę stauti, jog e, savo projekto pasiūlyme norime peržiūrėti tai, ką siūlo komisija. Kažkokias tai išimtis įvedinėjame. kad nustatomos lengvesnės sąlygos vaistų naudojimui arba trumpesni tarpai tarp vienų ir kitų vaistų naudojimo. Aš manau, kad labai svarbu imtis prevencinių veiksmų, e, siekiant išsiaiškinti, ar yra rizikos kylančios dėl antibiotikų. Aš manau, kad ta rizika visada yra ir tikrai parlamente e, apie tai nekalbėti būtų didžiulė mm, klaida, nes visur apie tai kalbama ir visi galvoja, kaip padaryti, kad antibiotikų būtų naudojama mažiau. Manau, kad apie šį, kad šis klausimas bus vartojamas, svarstomas daug plačiau ir kad e, visi tie komisijos pasiūlymai būtų įdėkti vienas po kito. Dėkuoju, panas Kartį, dėkuoju pirmininkė. Aš nenukartosiu to, ką kiti sakė. Manau, kad naudingiausias e, aspektas yra diskusija, kuri šiandien vyksta, nes žinau, aš pats žinau, kad e, tai tikrai svarbus klausimas, kalbant apie apie e, klausimo jautrumą ir reikėtų e, užtikrinti pusiausvyrą, nes pusiausvyras reikalinga, reikalinga ūkininkams, kurie turi saugoti e, gyvūnus ir taip pat atsižvelgti į, ir į komercinius ir pramonės klausimus. Mes gauname daug laiškų, elektroninių laiškų, bet pirmasis rūpestis yra žmonių sveikata. Aš manau, kad yra kad e, reikėtų dar tobulinti pranešimo projektą, nes reikia užtikrinti, kad atsargumo principas e, būtų, e, jo būtų laikomasi. Mes žinome, kad atsparumas antibiotikams ir antimikrobiniams preparatams didėja, auga dabar visoje Europoje, bet tai didėja greičiau tais atvejais, kai yra kai mažiausiai suderinamumo. Aš taip pat suprantu, kad yra sunku e, kažką keisti ir tikėtis, kad ūkininkai skirs gyvūnų, gyvuliams vaistus konkrečiam atveju, nes kai kuriems mažiems ūkiams tai yra per sunki užduotis e, finansinė prasme ir galiausiai yra naudinga e, atspindyti tai, kad e, mes turime užtikrinti ir TTIP starimą laikymasi. Aš tikiuosi, kad taip ir bus, nes kalbant apie Europos produktus, jiems turėtų būti taikomas tos pačios garantijos. Pavyzdžiui, jungtinėse valstijose taikomi kiti standartai jautinai arba paukštienai ir mm, importo atveju reikėtų užtikrinti, kad jiems taip pat taikomi tie patys saugikliai. Gerbėmieji, mes jau baigėme e, šešėlinių pranešėjų pasisakymus, o dabar e, e, ir liko tik tai parlamento narių ir labai prašau, jums skiriama tik tai minutė. Pirma, ponia Ajuso. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Kaip sakė pranešė, reglamentas labai svarbus ir aš norėčiau pasveikinti pirmiausia pranešėją dėl to, kad e, tikrai padarė didžiulį darbą. E, ir labai patobulino komisijos e, pasiūlymą daugeliu aspektų. Norėčiau tik tais keletą jų paminėti. Labai teigiamai e, šnekėta apie e, kryžminį apkvietimą. Komisija mums rodo, e, siūlė e, vieną veikimo būdą, tačiau nebuvo e, paaiškinta, kodėl toks ar toks procentas turėtų būti nustatytas. EFSA taip pat turėtų nu, nustatyti, ar visa tai yra įgyvendinima, ar toks procentas turi būti taikomas. Aš manau, kad 3 procentai e, aktyvios medžiagos m, turėtų būti naudojami, e, būtent tai, tokį kiekį siūlo pranešėja. Aš m, taip pat e, m, norėčiau paminėti iš ankstinį gaminimą ir saugojimą. E, komisija tą draudžia daryti. Daugiau laiko nelabai turiu, bet norėčiau dar pasakyti, kad pranešėjai pritariu. Į detalės leistis negaliu, tačiau bendrai paėmus pranešimas geras. Well, the rapporteur said she was thrilled. Na, e, jų džiaugiatės, kad e, yra reglamentas. Na, o manęs tai nežavi, reglamento, e, tas manęs nežavi. Mes jau Britanijoje yra taip labai reglamentuojami, ypač šiuo klausimu dėl e, vaisinių pašarų. Mm, ir parlamento narys turėtų įsivaizduoti, kad pašarų gamintojai jau prideda vaistinių medžiagų e, ir jiems tai yra tikrai didelis iššūkis ir jeigu jie jūs labiau reglamentuojami bus, tai jie nustos tai daryti. Taigi mes negalėsime vaist, pridėti vaistinių medžiagų į pašarus ir taip pat, e, ir, ir taip pat e, taikyti tai vandenį, bus žingsnis atgal. Ypač penktas straipsnis antra dalis D punktas. Tai yra apie cinką. Cinkas tai gali būti maisto papildas, tai yra elementas, kuris gali būti naudojamas kaip vaistai. Mes Britanijoje teisės aktuose išsprendėme šitą problemą ir šitas penktas straipsnis bus žingsnis atgal. Kitas dalykas, kita problema, tai yra septinta klau, e, e, klau, straipsnis apie perkelimą. Ir paprastai nėra vartojama griežtas formuluotės, bet čia yra for konkreti formuluotė šiame straipsnėje yra nesąmonė. Tai tikrai taip realiai, realiai neveiks. Na, aš esu ūkininkas, supraskite, kad toks, tokias formuluotės tiesiog ne, nebus įgyvendinamas, neveiks. Dėkuoju, pam. Dėkuoju, panas Lins. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich zunächst bedanken. Schön. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, ačiū už bendradarbiavimą. E, iki šiol puikiai bendradarbiavome su pranešėja. Taip pat norėčiau padėkoti už pranešimą projektą. Darbo tvarkę atitinkamai patvarkėme, kaip elgtis su e, reglamentu dėl veterinarijos vaistų ir dėl veterin, vaistinių pašarų. Manau, kad e, viskas yra labai gerai sustiguota ir viską labai pavyks gerai pasi, pasidaryti, jeigu um, darbo tvarkės sutaps. Nuomonė daug kur sutampa ir aš labai palankiai žiūrėčiau į tai. Labai palankiai žiūriu į tai, kad e, palankiai žiūrėčiau į tai, kad būtų e, tie apibrėžimai, apibrėžtys tos e, paliktos tekste kuriuos sugalvojame kartu su pane Grostet dėl ter, terapinio taikymo ir panašiai. Aš manau, kad tie 3 procentai, kurie siūlomi rizikos, e, užkretimo rizikai, nėra pagrysti moksliškai. O kai dėl antibiotikų ir kitų veikliųjų medžiagų reikia elgtis atsargiai, rytoj aplinkos saugos komitete balsuosime ir savaime suprantama, noriu, kad e, būtų atsižvelgta diskusijose į tuos tris dalykus. Ačiū, pane Dauta. Dėkuoju, pane pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai už darbą. Aš manau, kad tekste turi būti tikslus įvairių aspektų apibrėžimai, taip pat turi būti dar mano nuoroda į teismo praktiką, kaip buvo jau pasakyta, šis klausimas yra glaudžiai susijęs su veterinariniu vaistu klausimu ir taip pat glaudžiai susijęs su visuomenės sveikatos aspektu. Man atrodo, jog e, mūsų pranešėja kai kuriais klausimais atsiriboja nuo tarybos pozicijos, kadangi taryba atrodo eina per daug e, toli. Ir e, man atrodo, jog sektoriaus, sektoriaus atstovai taip pat mano, jog reikia vengti antibiotikų paplitimo, nes tai gali turėti įtakos ir žmonėms. Dėl slengščių, e, kurios e, siūlo, aš pateiksiu kai kurių pakeitimų. Pane Schleider. Dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats wil ik aan de rapporteur zeggen dat ik. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti pranešėjai, jog jos pranešimas yra labai realistiškas ir apgalvotas, bet aš turiu e, dar keletą klausimų. Mes jau apie tai esame diskutavę, tai yra klausimas dėl um, panas Paulsen pranešimo ir, ir direktyvos sąsajos, taip pat uh, kaip e, yra su fluorasolidonu ir kitų medžiagų aptikimu e, tose vaistinėse pašaruose. Tos medžiagos yra naudojamos taip pat ir e, augalų apsaugos e, srityje. Ir jeigu sieksime 0,01 procento koncentracijos, kaip kad yra mano valstybėje, tai tuomet tos įmonės, kurios gamina pašarus, turės e, spręsti tos, e, tos klausimus, nes turime aiškiai žinoti, apie kokias medžiagas kalbame ir kok, apie kokius jų kiekius. Pane Kjostinger, aš norėčiau pritarti tam, ką sakė pane Šrajer. Norėčiau padėkoti mūsų pranešėją. Keletas pastebėjimų. Aš manau, kad labai svarbu yra tai, jog mes numatytume, ką daryti su kiekiais mažesniais negu 2 kg tonoje. Kadangi įvairiose valstybėse ūkiai yra įvairaus dydžio, tai noriu pasakyti, jog maišytuvai, tie kilnojami maišytuvai yra labai svarbus ūkininkams, nes ypač mažiems ar labai mažiems ūkiams. Tuomet patys pašarų gamintojai galbūt e, tos mišinius padaro nebūtinai tokius, kokių reikia ūkininkams ir tie maišytuvai jiems įgyja labai didelę svarbą, kilnojami maišytuvai. Tad turime būtinai atsižvelgti į tai diskusijų metu. Pana Martinės. Um, Dėkuoju, aš, aš atsiprašau, kad neklausiu ne visos diskusijos, aš, nes aš esu posėdėje kitoje salėje, kitame posėdėje. Na, tris dalykus noriu paliesti. Kai kurie buvo paminėti, tai yra dėl to vieno procento klausimas ir pranešėja, nu, aišku, norėjau padėkoti jai už darbą, įsprendė šitą klausimą diskusiją e, apie dėl atsakingų asmenų, dėl veterinarijos gydytojų, taip pat jau buvo aptarta, yra klausimai tekste dėl na, aš pateiks turbūt pakeitimų pasiūlymus dėl aktyviųjų medžiagų, dėl veikliųjų medžiagų, čia reikėtų labai aiškiai kalbinius klausimus išspręsti. Taip pat yra dėl tarvalstybinės prekybos e, vaisiniais pašarais, dėl jų aš taip pat pateiksiu pakeitimų pasiūlymus, bet aš tik norėjau padėkoti pranešėjai už darbą. Labai svarbus klausimas ir ypač kai kuriuose valstybėse narėse, svarbesnis negu kitose, nes kiekviena valstybė narė e, turi skirtumų kaip, kaip gydomi sergančius gyvulius ir tikrai vaistiniai pašaliai svarbus vienose valstybėse narėse, o ne tiek svarbus kitose. Ir 11, 7 klausimas ir 5 klausimas, 5 straipsnė antra dalis, jie yra ypatingai svarbus ir aš pateiksiu pakeitimų pasiūlymus dėl jų. Dziękuję, pan poseł Jan. Dziękuję, pan Jana. Auch äh, vielen Dank von mir an die Berichterstatterin. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai pranešėjai už darbą ir užduoti du papildomus klausimus. Vaistinių pašarų gamybai labai svarbu viešoji nuomonė, ypatingai kalbant apie antibiotikų naudojimą. todėl manau, kad reikia nurodyti, jog mes pasisakome už tai, kad tų produktų būtų naudojama kuo mažiau. Dėl antibiotikų ir kitų aktyviųjų medžiagų tai nereikėtų pilnai jų atsisakyti. Yra tokių antibiotikų, kurie netirpus. Praktiškai visi antibiotikai yra tirpus. galima būtų atsisakyti maišyti antibiotikų su pašarais. Tas klausimas, ponė pranešėja, tikrai man labai rūpi, kadangi mano regione dėl to kilia labai aršios diskusijos. Ačiū. E, aš noriu padėkoti pranešėjai. Labai gerai, kad naudojama tokie dalykai e, kad apie tai diskutuojama, žinau, kad ponas Linsas ir kiti e, turime tam tikrą nuomonę ir dėl tos nuomonės bus balsuojama aplinkosaugos komitete. Taip pat bu, e, pono Jaro paminėtas antibiotikų klausimas ir kitų paminėtas tas klausimas buvo. E, norėčiau pabrėžti, kad tas klausimas yra be galo svarbus. Mm, pastaruoju metu daugiau negu 60 procentų antibiotikų naudojimas pasaulyje išaugo. Mėsos vartojimas taip pat išaugo ir jisai dar auks. E, manyčiau, kad tuos produktus, jų vartojimą reikėtų mažinti, bet tai tam reikėtų geriau vart, e, valdyti įmonės, tvartus žmonių bausti nereikia dėl to, kad jie tampa nebe konkurencingais. Ir e, reikėtų, kad kitos šalis sektų mūsų pavyzdžių, kad visi kartu galėtume mažinti antibiotikų vartojimą. Ponas Des. Ačiū pirmininkė, dėkoju jums pranešėja. Aš norėčiau pakartoti tai, kas buvo pasakyta ką tik tais. Labai svarbu, kad e, gyvuliai būtų gerai užlaikomi. Tai tada ir vaistų nebereikės. Bet vaistų šiaip ar taip kada nors vis tiek prireikia. Mes Vokietijoje turi, turime tokią sistemą. E, tai yra veterinarinis komitetas, pirmininkas e, prancūzas, jisai mano, kad tokios sistemos reikia ir Europoje visoje. Mes e, tikrai puikų atsekamumą, e, atsekimo metodą turime, žinome, kiek, kada ir kur antibiotikų ar kitokių medžiagų buvo panaudota, Europoje lygiai tą patį reikėtų padaryti. Taigi, būtent tokia kryptimi turime ir eiti toliau. Komisijos atstovė ponia Pangerinė. Bardzo proszę przedstawiciela. Labai prašau e, komisijos atstovą, pana Pangerinį. E, e, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Mes pripažįstame, jog jos pranešimas yra pakankamai techninio pobūdžio, tad tikrai nebuvo lengva dirbti Mes e, gavome jos pranešimo tekstą ir sprendžiant iš diskusijos, kuri ką tik tai vyko ir iš e, pateiktų pasiūlymų, atrodo, jog e, tie, tie pasiūlymai iš tikrųjų yra labai turiningi ir, ir svarbus. E, šio reglamento, šio pasiūlymo pagrindinis tikslas yra apsaugoti mūsų gyvūnų sveikatą ir tuo pat metu apsaugoti visuomenės sveikatą, žmonių sveikatą ir e, kovoti su e, ta nauja pro problema, tai yra sparumu antimikrobiniams vaistams. Tad dėl, dėl šio aspekto iš tikrųjų yra susitelkta siekiant spręsti minėtą problemą ir mūsų pasiūlyme buvo siekiama pasiekti tinkamą pusiausvyrą tarp e, antibiotikų naudojimo reikmių ir būtinybės mažinti antibiotikų vartojimą tam, kad būtų sprendžiama, sprendžiama e, atsparumo antibiotikams problema, todėl kad ši problema dabar liečia ne tik tai vien gyvūnus, bet ir žmonės. Bet aišku, e, ši problema ypač aktuali ir, ir gyvūnams. Pranešėjai atrodo sunku sutikti su tuo, jog yra kai kurių e, apribojimų čia, tačiau realybė yra ta, kad mes iš tikrųjų siekiame pusiausviros, kaip aš jau sakiau. E, tam, kad e, būtų numatoma, numatomas visos galimybės apsaugoti visuomenės sveikatą apskritai. Ir e, dėl to mes numatėme e, tas, tas ribas dėl kryžminio užterštumo. Ir aišku, bus galima peržiūrėti šitos dalykus ir, ir pakeisti tas numatytas ribas remiantis, aišku, ir jūsų pasiūlymais, ir remiantis diskusijomis taryboje, bet negalime dabar daryti išimties ta prasme, kad e, negalime apskritai negalime nieko daryti, kas uh, įgalintų mus kovoti mažiau veiksmingai su kryžminiu užterštumu. Tad e, realistiškas tikslas yra numatyti tam tikrus apribojimus, tam tikras ribas. Kol kas e, būtent visi techniniai, techniniai aspektai, kuriuos aptarėme, tą rodo, mokslininkai patarė taip daryti ir EFSA taip pat. Tai Tokie buvo mūsų e, tikslai, kita vertus, kalbant apie apibrieštis, tai kai kurie parlamento nariai minėjo šį aspektą, jog reikia patikslinti vartojimo sąlygas. Šie pasiūlymai taip pat yra pateikti ir pranešimo tekste. Mūsų komentarai būtų tokie veikliosios medžiagos naudojimas ar veterinarinių vaistų naudojimas yra du skirtingi e, dalykai, kadangi iš principo to, to vartojimo pobūdis skiriasi. Mes kalbame apie pašarus, kuriuose yra vaistų, kuriuos vartoti yra leidžiama tam tikslui. Ir tai yra leidžiama vartoti per burną. Kaip e, buvo minėta jau šio komiteto diskusijose, tokia tokie maistiniai pašarai turi būti naudojami tam tikroms tikslinėms grupėms. Ir dėl to tai jau savaime skiriasi nuo kitų e, aspektų ir, ir, ir kitų iniciatyvų. Bet, kaip sakiau, mūsų pagrindinis tikslas yra visuomenės veikatos apsauga ir turime tik tai apsispręsti dėl priemonių siekiant šio tikslo. Tas e, priemonės kurios e, čia minimos yra visiškai priimtinos, bet kita vertus galime siekti galbūt dar giliau diskutuoti šitais klausimais, norėdami geriau išsiaiškinti, e, ko konkrečiai mes, mes siekiame, sukonkretindami dar labiau tuos tikslus, tačiau pirminė diskusija iš tikrųjų buvo labai turininga ir aš labai džiaugiuosi mūsų bendradarbiavimu. Dėkuoju, o dabar ponė Aguilera, tik labai prašau trumpai. Bueno, yo únicamente. Eh, Šiuose diskusijose norėčiau tik tais padėkoti jums visiems už indėlį. Manau, kad mūsų visų tikslai yra vienodi. Manau, kad dėl to tikrai suktarėme. Ir dar norėčiau pas, pa, norėčiau pasipriešinti jūsų teiginiui, kad reglamentas yra geriausia. Panedes e, taip sako, bet manau, kad jeigu norime to tikslo pasiekti e, ir mažinti antibiotikų vartojimą, kadangi atsiranda pato atsparumas, tai ko gero reglamentas būtų geriausias dalykas, tai tokia būtų mano pozicija, visi turime geriaus, e, dirbti kartu ir e, padirbėti ties tuo reglamentu, kurio e, pasirodymo visi taip laukiame. Ačiū. Dėkuoju, kaip matote, pranešėjai e, su e, šešėliniais pranešėjais E, norėtų, kad būtų balsuojama mūsų komitete, jau būtų balsuojama iki rudens ir kad būtų pasiektas tarimas su Agri Enzi ir um, kol kas numatyta balsuojama data, viršen 26 diena. Um, o paskui 19 spalio plenarnėje sesijoje bus aptarta ir e, galbūt e, iki lapkričio baigsime. Dėkuoju poniai pranešėjai, dėkuoju diskusijos dalyviams ir dabar pereiname, tai yra grįžtame prie ketvirto darbo tvarkės punkto, tai yra gyvūnų e, sveikata. Ir pranešėjai yra ponia Paulsen turime gerų žinių ir pasisekė pasiekti sutarimą su taryba. Dėkuoju ir sveikinu ponę pranešėją. Dėkuojame už jūsų didžiulį atliktą darbą. Tikrai nuoširdus ačiū Jums. Manau, kad e, iš karto galiu skirti, sudėkti žodį poniai pranešėjai kuri mums pristatys rezultatus mm, dialogo dėrybų su taryba. Taigi, ponia, dėkojame Jums ir sutikėme žodį, prašome. Ordförande, tack så mycket. Den första juni hölls det... Dėkoju, pirmininkė. Pirmą Liepos vyko e, paskutinis trilogas, beje, dėl, dėl gyvūnų sveikatos. Bet pasikeitė pavadinimas praktikoje dabar. Tai vadinama lygų prevencija bei kontrolė, užkrečiamų lygų prevencija bei kontrolė. Būtent taip, naud, e, vad, vad, toks yra naujas teisės aktų pavadinimas, dėl to buvo pasiektas politinis susitarimas. Ir parlamentui, ypač Žemės ūkio komitetui, tai buvo didžiulė sėkmė. Visiems mums tai buvo didžiulė sėkmė. Ačiū šešėliniams pranešėjams. Niekada neužteks mano žodžių jiems padėkai išreikšti. Pane Brakuta dėja nedalyvauja, taip pat ir pane Jėglė. Jos dalyvavo pirmajame šio proceso, pirmojoje šio proceso dalyje. Mes kažkada pradėjome spręsti šį baisiai sudėtingą klausimą, pradėjome nuo to, kad nusistatėme tikslus, nustatėme principus ir kai susitarėme dėl principų bei tikslų, viskas pajudėjo gana paprastai. Būtent taip galėjome įrašyti savo tikslus bei principus į įvairius paragrafus, į vairias dalis. Mes pasitelkėme tokį darbo metodą, kuris tikrai buvo labai e, efektyvus ir rekomenduočiau jums visiems tokį metodą naudoti, kada spręsite svarbius klausimus. Pirmojo svarstymo metu buvo daugiau negu 500 teigiamų e, balsavimų, gal kokie penki prieš. Taigi visa tai mums suteikė stiprią poziciją dėrybose trilogė. Manau, kad iš to taip pat galime pasimokyti. E, kompromisai mums tikrai būtini. Būtina, kad būtumėm kaip galima vieningesni ir kaip galima ilgiau savo santykiuose su komisija bei taryba. Jeigu mes tarpusavėje būsime susiskaldę, būsime silpni, tačiau jeigu suremsime pečius, būsime stiprus. Pirmojo svarstymo metu kalbėjome apie santyki tarp e, gyvūnų gerbuvio ir jų sveikatos. Taip pat e, kalbėjome apie jų atsparumą antimikrobiniams vaistams. Ši tema beje visame pasaulyje e, tapo daug matomesnė, daug girdimesnė nuo tada, kai Pasaulinė sveikatos organizacija 14 metais paskelbė ataskaitą apie atsparumą antibiotikams. pirmą kartą istorijoje buvo labai aiškiai susijęta e, žmonių sveikata bei gyvūnų sveikata ir gerbuvis. Teisės aktai šioje srityje žymės um, pradžią, um, kaip kovoti su tuo atsparumu antimikrobiniams vaistams. Taip pat reikia nepamiršti ir to, kad e, atsparus tampa ir dirbožėmis, ir vanduo. E, Visą, tai, ir, ir dirbožėmis, ir vanduo paliečiamas to atsparumo. Kiekvienas mm, gyvulių augintojas atsako už naudojamus gyvuliams vaistus, visą tai yra labai svarbus klausimas susijęs su gyvulių gerbuviu. Galiu, galiu Jums pateikti vieną labai aišku pavyzdį e, teisės akto. Ar tai būtų karvė, ar keulė, ar valkataujantis katinas, visada jiems reikia tas pačias sąlygas taikyti nereikia nereikalingai stresuoti arba jiems suteikti nereikalingai skausmo. Taigi būtent tai yra visi tie principai, visos tos priemonės, kurias mes nusprendėme taikyti. Tai yra naujas dalykas šioje, šiuose naujuose teisės aktuose. Reikia kaip galima labiau mažinti gyvūnams teikiamas kančias. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kaip elgiamasi su įvairiais gyvūnais. Ir visa tai puikiai atitinka tai, ką sakė parlamentas pirmojo svarstymo metu. Bus ir deleguoti aktai, kuriuose bus pateikiami e, lygų sąrašai ir mes, aišku, išlaikysime savo įtaką. Galbūt e, per daug kalbėjau, pirmininkė, tačiau galiu pasakyti, jog esu e, E, labai laiminga, nes iki šiol mes turėjom 39 direktyvas, o šiandieną bus vienas vienintelis teisės aktas, aiškus, su aiškiai nustatytais principais bei tikslais, suprantamas mažiausiai 25 milijonams žmonių Europos Sąjungoje, kurie kiekvieną dieną turi susidurti su gyvuliais ir, aišku, yra to teisės akto liečiami. Taigi, tai bus puikus pavyzdys to, ką sako Junkerio komisija. Tai bus tikrai aiškesnis ir konkretesnis teisės aktas. Toks teisės aktas, prie kurio eina visa Europos Sąjunga. Parlamento susitarimas remiamas ir aš tikiuosi, kad mes dabar visi esame pasirengę, visi kolegos balsuoti teigiamai, kaip ir taryba 10 e, birželio. Iš... Dėkuoju, dabar uh, e, sakys parlamento nariai. Pirmiausia, panas Bas, uh, e, neliu kaip pusantros minutės. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich kann das wirklich sehr schnell machen. Ich möchte mich eigentlich nur. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš kalbės labai trumpai. Dėkuoju poniai Paulsen, kuri dirbo labai intensyviai. Be kita ko ir per trilogus. Aš e, buvau šešėlinis pranešėjas. Aukščiau nagrinėtų klausimų. Norėčiau padėkoti poniai Paulsen už tai, kad e, jinai pasiekė, rado sprendimą ir e, trišalis dialogas įgalina mus e, numatyti tam tikras gairias, kurios dabar yra, e, kurios yra racionalios ir kurios yra įtvirtintos tekste ir manau, kad mes galėsime balsuoti už tai rytoj. Panas Smith. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš irgi kalbėsiu labai trumpai, sveikinu ponė Paulsen, mes aišku e, sveikiname pranešėjus, bet dabar iš tikrųjų tą tai noriu, nuoširdžiai tai darau, nes tai tikrai padarė didžiulį darbą, spėsdama šitas sudėtingus klausimus, tai tikrai dėkingi esame ir, ir ponių Polson, jos komandai, visa, visa, visai grupiai. Tai tikrai buvo dirbam ilgus metus ir tai sudėtingas darbas ir egzistavo jau 50 tekstų, bet jie visi bus jungti į vieną teisės aktą. Ir tai parieš tikrai e, milijonus piliečių, kurie dirba su e, gyvuliais ir tai yra žingsnis siekiant aiškumo. Aišku, mes negausim visko, ko norime, bet man ypač dėl pusiausvėros tarp e, gyvūnų gerovės ir, ir gyvūnų sveikatos klausimų. Dėl šių klausimų reikės dar grįžti mūsų komitete ir e, komisija taip pat mano, kad čia reikia didesnio aiškumo, bet tikrai mūsų frakcijos vardu sveikinu ir dėkuoju už puikių dokumentų paketą. Ponas Lazom. Oui, merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gyvūnų sveikatos klausimas yra galbūt svarbesnis negu mes manome, todėl kad tai labai glaudžiai susiję su visuomenės sveikata. Nes e, e, gyvūnų pašarai ir, ir vaistai vartojami tiesiogiai daro įtaką žmonių sveikatai. Spaudoje e, buvo labai kritikuotas Milvaš ūkis ir matome, jog yra labai neigiamų liberalios sistemos pasiekmių Dėkuoju, dabar baigėme pasisakymus ir toj bus balsavimas. Mm, po šitų pasisakymų mm, balsuosime tik tai mm, dėl vieno klausimo ir dar ponas Agnė, prašom jums žodis. Veik. Aš prašiau e, žodžio. Ar galima, suteiksit man žodį? na, nebalsuosim. Tai yra dėl veterinarinios vaistų paskirstimo, tai yra lengvesnis, geresnis negu aš anksčiau kalbėjau, mes be jo atsisakėme Britanijoje tai nebus tiek ginčių, bet aš noriu, kad komisija užtikrintų mane, kadangi uh, savo dokumente aš parašiau, jog komisija nurodė, kad jie džiaugiasi, kad valstybės narės organizuoja valstų paskirstimą kanalus, bet ar jie nori pasakyti, kad jie neatsikratys mūsų SQSP, tai yra um, gyvūnų prižiūrėtojų, kurie yra labai kvalifikuoti ir um, jie tikrai užsimetų darbu. Tai ponia Paulson pranešimas, taip, tai buvo kalbėta praeitą kartą, e, veterinarinių vaistų paskirstimas. Right, sorry. Na, aš atsiprašau, bet e, tai svarbu. Tak, tak, tak, to w następ, następnym punkcie. Taigi, e, kitas, e, mm, atsiprašau, kad nebestėjau jūsų prašymo kalbėti ir, e, kaip sakiau, dėl balsavimo ir po to dokumentas bus pateiktas plenariniai sesijai ir tarybai. Gerbiamą ponę, dėkojame Jums ir dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto, tik aš dar turiu paminėti labai dėkojame. Galime pasakyti, kad priklauso aplodismentai. Bardzo dziękujemy. Labai ačiū ir aš tik tai noriu priminti, gal nesakiau iš pradžių, kad ponė Agulieri, kalbant, kad patikimo, patikimo terminas yra birželį 26 iki vidurdienio, iki 12 valandos dienos. O dabar perėmėme prie šeštojo darbo tvarkės punkto, tai yra veterinariniai vaistai ir tai yra komisijos nuomonė, tai yra, atsiprašau, komiteto nuomonė, antikonvitetas ir kalbėsime apie e, pasiūlymų, pakeitimų pasiūlymus, kuriuos parengė ponia Paulsen ir tai yra susiję e, su veterinariniais vaistais šitas nuomonės projektu. Kaip sakiau, Andy yra atsakingas komitetas. Tai vėlgi yra labai jautrus klausimas, labai sunki tema, yra pateikti labai daug pakeitimų pasiūlymų. Ir tai reiškia, kad reikia supaprastinti e, tuos įstatymus, kurie reglamentuoja veterinarinius vaistus ir labai prašyčiau kad būtų pasisakoma dėl pakeitimų pasiūlymų, kuriuos patikė ponė Paulsen. Taigi, ponė Paulsen, prašom dabar žodis jums. Rande, o takala kolegui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju visiems kolegoms, taip pat ir šešėliniams pranešėjams, kurie pateikė pakeitimų dėl šio teisėkuros projekto, kuris yra labai svarbus. Aišku, visame pakete tai galbūt tik tai vienas iš aspektų, bet jis yra labai svarbus. Iš viso yra 460 pakeitimų pateikta. Iš pradžių aš labai džiaugiausi dėl to, nes e, man atrodo, jog nėra kažkokių dramatiškų konfliktų čia neišsprendžiamų. Aišku, yra keletas pakeitimų kuriuose atsispindi nuomonės ir mes negalime jų įtraukti į, į tekstą ir negalime kitą vertus susitarti dėl tokių labai faktinių dalykų. Šiaip, aišku, mums svarbiausia užtikrinti prieigą prie, veiksmingą prieigą prie veterinarinių vaistų Mes norime, kad šis sektorius būtų plėtojamas ir norime taip pat užkirsti kelią atsparumui antimikrobiniams vaistams. Ypač tais atvejais, kuomet e, tie veterinariniai vaistai patenka į požeminius vandenius ar į dirbožemį. Mes uh, išsprendėme, pavyzdžiui, problemą dėl teisės išrašyti šios vaistus. Kas turi teisę išrašyti šios vaistus? Specializuotas profesionalas, kuris nėra veterinaras, turi taip pat teisę turėti išrašyti tokius vaistus. Tačiau šie vaistai, kuomet jų, juos išra, jų, ne, jų neišrašo veterinaras, tai bus pardavinėjami tik tai toje valstybėje, kur išrašytas receptas. Jeigu norime, kad vaistai būtų pardavinėjami įvairiose valstybėse narėse, tuomet juos, jų receptą turi išrašyti akredituotas veterinaras. Jeigu vaistai išrašyti ne veterinaro, tai tuomet receptas galios tik tai toje valstybėje, kuri pripažįsta to specialisto kvalifikaciją. Tai, pavyzdžiui, liečia jungtinė karalystė, nes ten yra tokių specialistų, kurie yra ne veterinarai, bet turi teisę išrašyti tokius vaistus. Tad e, e, mums pavyko išspręsti šią problemą. 2006 metais mums ES pavyko pasiekti, kad būtų priimtas teisės aktas dėl antibiotikų. Antibiotikai negali būti vartojami gyvulininkystės tikslais. Mes manėme, kad tokios nuostatos sumažins antibiotikų vartojimą, tačiau taip neįvyko. Antibiotikai yra vartojami, jų vartojama vis daugiau todėl kad e, tuomet antibiotikai pradėti taikyti profilaktiškai. Dabar mes tekte kalbame apie profilaktinį vartojimą. Toks vartojimas yra pavojingas. Ir šiandien mes jau periname prie metaprofilaktikos ir jau turime tikrai suvokti šios problemos svarbą. Mes negalime priimti tokio teisės akto, kuriame būtų tam tikrų pilkų zonų, kurias būtų galima arba apeiti, arba įvairiai išaiškinti ir tuomet nebūtų pasiekiama tų tikslų, kuriuos mes e, numatome. Todėl reikia labai aiškių apibrieščių dėl metafilaktinio, metaprofilaktinio antibiotikų vartojimo. Mano nuomonė tai yra pats jautriausias šio teisės akto aspektas. Aš e, rengiu 22 birželio dieną pirmąjį posėdį su šešėliniais panešėjais ir tikiuosi, kad e, mes susitarsime dėl principinių dalykų ir tuomet kolegos galės dirbti toliau, paskui svarstysime Strasbūrę tą klausimą. Aš norėčiau dabar išgirsti jūsų nuomonę dėl mano išsakytų dalykų. Dar kartą pakartosiu, jog man labai svarbu yra pasiekti, kad būtų priimtas teisės aktas, kuriame nebūtų jokių pilkųjų zonų. Dėkuoju, pirmiausia, suteikiu žodį Skonskato. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju, ponia Paulsen, aš e, pritariu tam, ką sakė kolega Helen Smith. E, tikrai buvo labai malonu su jumis dirbti ir kad ateitie toks mūsų bedradarėjimas tęsis. E, na, šitame dokumente pakete turėtų atsispindėti hygienos klausimai ir tai yra labai susiję su mūsų ūkininkavimu, nes manome, kad pramoninis ūkininkavimas naudingas mūsų gyvuliams arba žmonėms, kurie vartojame gyvūninius produktus. Ir manau, kad reikėtų ir veterinarinius vaistus mm, vartoti tinkamiau. Mes pritarėme e, prie pakeitimams, kurie sustiprina atsargumo principą, užtikrinti, kad nebūtų jokių spragų, ypač aplinkosaugos poveikio, aplinkos vertinimą. Ir taip pat e, klausimai susijęs su receptų įrašymu. Reikia užtikrinti griežtesnį reglamentavimą ir e, užtikrinti, kad nebūtų naudojami veterinariniai vaistai nebūtų skiriami gyvūnam, gyvuliams, kurie nė, tai neserga. Tai tikrai e, ypač ir augimas skatinančių hormonų negalima naudoti. Tai tikrai tai bus mėginimas užkirsti kelią nereikalingam vaistų vartojimui, nes tai atspindi žmonių sveikatos klausimais. Taip pat žalieji pateikė pat, pasiūlymų ir mes turėtume laikytis jų gairių ir dėl to kai kurie vaistai turėtų būti skirti tik tai žmonių vartojimui. Mes taip pat siūlome monografinę sistemą dėl poveikio vertinimo e, antimikrobinių um, mm, preparatų vertinimo, kaip ir herbicidams, kaip ir kitiems pesticidams e, tokie, toks pat vertinimas taikomas, kad mes turėtume savalaikę informaciją dėl poveikio gyvulių ir žmonių sveikatai. O mm, nebūtų kalbam vien apie gyvulius, kuriems, kurių gydimui naudojami mikro, mm, antimikrobiniai preparatai taip pat reikėtų stiprinti farmakologinį budrumą. Dėkuoju Jums ir dėkuoju už diskusiją. Dėkuoju. Dėkuoju. O dabar parlamento narių pastabos. Ponas Agnių. Right, Chairman, my apologies. Dėkuoju. Tik iš tos pastabos yra susijusios su arba ketvirt, ketvirtų punktų arba šeštų punktų. Ir vėlgi komisija man turėtų pateikti atsakymą. Komisija, ar galėtumėte užtikrinti mane, kad į mūsų Mm, kvalifikuoti mm, atsakingi asmenys ir toliau gali skirti ir platinti veterinarinius vaistus Junktinėje karalystėje. Aš manau, kad jūs e, sutinkate, kad tai vyktų, bet aš norėčiau, kad aiškus atsakymo taip galima, e, galima. Taigi aš norėčiau e, nežaisti, bet norėčiau aiškus atsakymą iš komisijos. Dėkuoju, pani pos. Dėkuoju, pana Ajuso. <clears throat> Muchas gracias, presidente. Yo en primer lugar quiero. Ačiū. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti ir pasveikinti ponę pranešėją dėl atlikto darbo. Ir ji labai puikiai tą padarė, kaip ir visada, ko besimtų. Aš e, pateikiau labai nemažai pakeitimų, tačiau e, pagrindę norėčiau pasakyti, pasisakyti apie tuos, kurie svarbiausi. Tai yra e, e, veterinarinių pašarų ir e, nepilnamečių vaistai. Taip pat labai svarbu šiame reglamente paminėti e, pri, Mano šalyje visą laiką veterinaras išrašo vaistus ir būtent tas e, žmogus ir turėtų išrašyti žmonių vartojimų vaistus. Aš norėčiau pakartoti, kas yra direktyvoje 2001 metų. E, taip pat e, pateikiau pakeitimą, kuris yra, steikt, e, kuris yra taikomas e, iš anksto leistiems e, veterinarėmis vaistams, jeigu, pavyzdžiui, tie vaistai nebuvo e, įvežti į ES teritoriją, tai turi liautis gal, galioti leidimas. Ir dėl e, farmacinio budrumo bei aptikimo sistemų. tai neturi būti periodinis saugumo pranešimas. Visi tie pranešimai turi būti ir toliau naudojami, nes vaistai turi būti kontroliuojami. Dėkuoju, panas Vins. Dank, <clears throat> Herr Vorsitzender, vielen Dank auch an die Verfasserin der. Dėkoju pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti poniai pranešėjai už pranešimo projektą, tikrai puikiai pradžia. Mano akimi žiūrint tikrai labai gerai viskas padaryta, galėsime dirbti toliau šiuo pagrindu. Aš taip pat pateikiau kai kurių pakeitimų, jie yra susijęs su tuo, ką mes jau aptarinėjame, e, aptarinėjome kalbėdami apie e, e, antibiotikus, e, e profilaktiką, metafilaktiką, terapiją, gydimą. E, Aš e, manau, kad čia mes suradome labai neblogą sprendimą, tačiau norėčiau prie vieno dalyko sugrįžti. Man atrodo, kad yra labai sumažinta veterinarinių dispenserių reikšmė. tai padaryta dėl to, kad sumažėtų antibiotikų naudojimas, ar tai turi kokį nors ryšį? <clears throat> Protože s celou řadou svých kolegů zde souhlasím. Dėkuoju, aš sutinku su tai, tuo, ką kalbėjo anksčiau pasisakysiai. Aš manau, kad labai svarbus klausimas yra e, domenų apsaugos klausimas. Tai aišku, pagrindinė tai politinė diskusija ir akivaizdu tai, kad šios dienos nuostatos e, veterinarinio gydymo nuostatai e, numato trumpą apsaugos terminą, bet jeigu pratesime šitą laiką neproporcingai ilgai, tai gali būti taip, kad tai apribos e, prieiga prie generinių vaistų, kurie yra labai naudingi ir jie yra tinkamai pateikiami į rinką ir kartais tai yra pusė originalus e, vaisto kainas, tai yra daug pigiau. Taip pat norėčiau didmėsi į tą į to susijusią riziką. Jeigu originalus vaistas nebus gaminamas, tai nebus gaminami ir generiniai vaistai. Tai reikėtų, aš norėčiau žinoti, koks yra apsaugos terminas šitiems vaistams. Aš sutinku su komisijos pasiūlymu, apie tai kalbėjo jau ir kiti kolegos, e, liekus vaistus gaminačios firmas ir komisija sutinka, tai aš čia norėčiau nepateikti jokių pasiūlymų dėl komisijos kompetencijų, tai čia taryba ir parlamentas turi tai kontroliuoti. Čia Dar porą pastabų. E, prekybos vaistais inter, internete problema. Čia yra kalbama apie užsakymą, internetinės prekybos užsakymą e, pagal vaistus su receptais. Manau, kad šitas draudimas yra teisingas, bet jeigu kalbam prie, dėl prieigos prie kitų vaistų per internetą, tai manau, kad tokios, tokių galimybių nereikia riboti. Ir paskutinė pastaba, sutinku su pasiūlymais, kurie nori apibriežti veterinaro vaidmenį. Manau, kad šitos šitie pasiūlymai yra tinkama, eina tinkama linkme. Merci, Monsieur le Président. Euh, mes chers collègues, j'ai d'abord. Pirmininkė, brangus kolegos, aš e, matau, kad mes turime dažniau susitikti, nes e, dabar turi būti sukurta nauja frakcija parlamente ir e, Žemės ūkio komitetas galės pasinaudoti kai kurių naujų parlamentarų e, kompetencijomis naujose, kompi, e, naujose instancijose. Dėl vaistų, manau, kad tikrai svarbu užkirsti kelią bet kokiam e, stengimuisi e, ne per receptų išrašinėjimą pardavinėti vaistus, ypatingai per internetą. Kiekviena valstybė gali pasirinkti, kaip su tais, su tais e, vaistais elgtis. E, manau, kad e, reikėtų vengti visokių ribojimų dėl to, kad tai gali privesti prie kontrabandos. Prone, Pone pirmininkė sakė, kad veterinaro padėtis netokia kaip gydytojo. Uh, Uh, už tai, kad uh, nei socialinio saugumo, nei kažkokio tai um, um, išlaidų apmokėjimų nėra numatyta žmonėms, kurie dirba pas ūkininką. Taigi krizė didžiulė. Manau, kad pranešimas tikrai geras, bet kai kuriais aspektais pernelyg uh, minkštas, todėl reikėtų jį patobulinti. Ir kaip šešėdinis pranešėjas pasisakys ponės Viegas. Prašome. Muito obrigado. Uh, sobre, sobre este, este relatório, eu creio que uh, temos que. Dėkuoju. Aš manau, kad šis pranešimas turėtų būti pritaikytas prie realybės, taip kaip egzistuoja tikrovėje. Negalime kalbėti vien tik apie antibiotikus, mes kalbam apie žemės ūkį, e, akvakultūrą, kalbam apie taisyklės, kurio, pagal kurios stebi mus, kaip yra naudojami vaistai, nesvarbu, ar mes pritarėme ar nepritarėme jų vartojimui. Ir dabar žemės, ūkis labai, žemės ūkis yra labai intensyvus ir reikalingos tam tikros medžiagos ir kokios bus jų vartojimo pasiekmes. Tai reikėtų atspindėti. Ir negalime kalbėti vien tik tai apie antibiotikus arba e, priemonės, kaip sumažinti jų vartojimą. To nepakanka, nes mes kalbam apie daug platesnius ir sudėtingesnius klausimus. Apie tai mes kalbame dabar ir tai yra prieiga, pirmiausia, prieiga prie, prie vaistų. Tai yra labai svarbus klausimas ir mm, tai yra pranešime, nes mes kalbam apie sistemą, kur yra e, centrinės e, platinimo sistemos, kur vienose valstybėse narėse vaistai vartojami vienai par kitaip ir galima pasinaudoti ir pavyzdžiui, kai kuriuose šalyse nėra prieigos prie tam tikrų vaistų ir ūkininkai gali naudotis kit, galimybėmis kitose valstybėse narėse. Turiu um, farmakologinis budrumas e, irgi yra labai svarbus ir mes čia turėtume užtikrinti, kad bus periodiniai patikrinimai, reikėtų daugiau resursų ir lėšų tikrai trūksta, bet, kaip sakiau, reikėtų stebėti ir kontroliuoti antibiotikų vartojimų, vartojimą. Taip pat vėlgi dėl MS reikalavimą reikėtų tikrai priboti e, ant biotikų vartojimą ir ypač profilaktikos tikslais. Tai taip pat padės sumažinti ir mm, gydimo išlaidas. Toliau prekyba internete turi būti kontroliuojama ir dėl inovacijų. Verslo įmonės ir lobistai stengiasi kuo daugiau vartoti nepatentuotų vaistų. Turime užtikrinti, kad e, ūkio subjektai kos e, kompensacija už pinigus investuotus į tyrimą, bet vis dėlto negalime eiti per toli. Ir dar, manau, kad įmanoma užtikrinti, kad mūsų e, teisėkros procedūra nepiknaudžiaus ne, lobistai. I love you. <laughs> Ähm, ich habe Müller verstanden. Müller ist ein anderer Name. Melior, bitte. Ähm, ich habe auch. Äh Suprantu, Mülleris, bet tai skiriasi nuo Gilero. Aš turiu dvi pastabas dėl pranešimo. Pirmiausia, norėčiau poniai Polsen padėkoti. Aš manau, kad e, kalbant apie antibiotikų naudojimą ir ypatingai e, atsargoje laikomų antibiotikų naudojimą, reikėtų eiti dar toliau ir imtis e, atitinkamų priemonių Mes jau esame gavę pirmosius įrodymus, kad lieka vaistų likučių pažyminiuose vandenyse. Todėl ir į tai reikėtų atkreipti labai rimtą dėmesį. Kai tie vaistai naudojami ir kai randame tokių likučių, reikia atitinkamai ir reaguoti. Toliau dėl veterinarinių vaistų, manyčiau, kad e, veterinarai turi tvarkyti jų išrašymą, skirimą ir panašiai, siekiant išvengti, kad e, antibiotikai ir toliau būti naudojami prevenciniais tikslais. Tai tokia praktika, kuri turi būti apskritai uždrausta. Dabar ponia Agilera. Ačiū, pirmininkė, labai trumpai. Aš norėčiau pasakyti kai ką, kas labai siekėsi su to, ką sakė ponė jūsų. Manau, kad neturime pamiršti tų sunku, e, kaip sunku prie, prieiti, gauti tų vaistų, kurie yra skirti mažoms veislėms. Vienas Kolega jau sakė, kad vaistus reikia vartoti ne taip plačiai, vaistų naudojimą mažinti reikia. Tačiau kaip spręsti prieigą prie vaistų, mažų rūšių prieigą prie vaistų? Aš net neturiu atsakymą į šį klausimą, tačiau apie tai reikėtų kalbėti. Ta klausimą reikia gvildenti. Jūs kalbate, daug kalbate apie teisingą gyvulių auginimo praktiką ir tai yra geras dalykas, iš tiesų reikia ją remtis. Vienas prelegentas pasakė, kad kai kuriuose šalyse e, yra daromi dalykai, kurie nebūtinai kitur yra priimtini, tačiau Europa skirtinga. Be jokios abejonės e, reikia atsižvelgti į klimatą ir kitas dedamasias. Ir paskutinis dalykas, pirmininkė, žinau, kad laiko nebeturiu. Mane labai neramina tas e, vadinamas kaskadų panaikinimas. Ponas Kaputo. Dėkuoju, pan pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti kolegę Polsen Aš e, kaip šešėlinis pranešėjas e, pritariu jos pranešimui. 460 e, pakeitimų yra pateikta, tad iš tikrųjų busime priversti e, siekti kompromisų, jeigu norime geros kokybės teksto. Dabar pabrėšiu kelius aspektus, kuriuos jau minėjo kolegos. Visų pirma, antibiotikų vartojimas kad dar trūksta specifinių duomenų dėl e, antibiotikų vartojimo ir atsparumo antimikrobiniams e, vaistams sąsajos. Turėtume siekti, kad e, daugiau duomenų būtų prieinama, siekiant optimizuoti vartojimą. Taip pat, kaip kad ir buvo pasakyta, svarbus aspektas yra e, veterinaro vaidmuo. Ir šito klausimu yra įvairių nuomonių. Aš e, asmeniškai esu šiek tiek nustebęs ir turiu abejonių, kad e, veterinarai gali ir išrašyti receptus, ir pardavinėti antibiotikus. Man asmeninė nuomonė tai šis aspektas turėtų būti geriau reglamentuojamas, griežčiau reglamentuojamas. Toliau e, farmakologinis budrumas, aš manau, kad tai e, yra svarbus e, aspektas ir turime įtraukti nuostatas dėl vaistų likučių e, nustatymo tiek vandenyse, tiek e, dirbožėmėje. Toliau pardavinėjimas internetu vaistų, kaip jau buvo pasakyta prieš tai kalbėjusių kolegų, čia aišku yra galimybė uždrausti pardavinėti vaistus internetu, tačiau turime čia taip pat e, galvoti apie rimtus apribojimus, bet numatyti tam tikrus atvejus, kad e, būtų kai kuriais atvejais įmanoma parduoti vaistus internetu. Dėkuoju. Dėkuoju, panas Walter. Allereerst wil ik als schaduwrapporteur voor e de ECR-fractie. Dėkuoju pirmininkė, pirmiausia norėčiau labai aukštai vertinti kaip šešėlinis pranešėjas darbą, kurį atliko ponė Paulsen ir padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Norėčiau grįžti prie bendradarbiavimo klausimo. Beje, netgi pateikiau pakeitimą, kad būtų įmanoma gauti decentralizuotą leidimą. Taigi tai nėra kažkokia nauja procedūra, tai yra dabartinės e, procedūros pakeitimas ir visą tai turėtų daug kas supaprastinti. Aš tikiuosi, kad šitą pakeitimą kolegos parems, o dėl likusių dalykų lauksiu, kaip toliau tie darbai vystysis. Rezultatą, ko gero, pamatysime kitą savaitę. <clears throat> tack så mycket, herr ordförande, och, och tack med Marit Paulsen för en mycket, mycket bra rapport. Det är klart att... Ačiū, ačiū poniai Paulsen už labai puikų pranešimą. Kai vyksta panašios diskusijos, daugiausia dėmesio skiriame antibiotikams. Tačiau reikėtų skirti dėmesį ir kitiems vaistams. Kai kurie kolegos tą jau minėjo, ne tik tais reikėtų kreipti dėmesį į tas lygas, kurios gydomos antibiotikais, nes juk yra dar ir antiparazitiniai vaistai ir prieš tuos vaistus galima įgauti atsparumą ir tiems vaistams galima įgauti atsparumą. Taip pat turėtumėm pagalvoti apie pasiekmes gali, kurios gali kilti, jeigu antibiotikų neliks. Turbūt atsidurtume tokioje padėtyje, kokioje pasaulis buvo prieš antrą pasaulinį karą. Tikrai tai būtų nepatenkinamas dalykas. Nereikia visiškai antibiotikų uždrausti už tai, kad gali tikrai kirti labai daug sveikatos problemų. Mano šalyje labai daug dirbama e, ties šiuo klausimu, Niderlanduose taip pat. Ir rezultatai neblogi, nes yra e, atitinkama politinė valia ir ta politinė valia turi būti visur Europos Sąjungoje. Ponas Jar. Dėkoju. Pirmininkė, trys dalykai. Pirmiausia. Veterinarijos gydytojų klausimas. Labai svarbu, kad veterinarai išrašytų vaistus, tačiau veterinarai taip pat turi prisijimti atsakomybę už vaistų skirimą. Visą tai turi būti kartu e, traktuojamas klausimas, nes vienas veterinaras išrašo, kitas parduoda, trečias skiria ir tada, kai kažkas nepasiseka, kaltų nebelieka. Mm, kalbant apie vaistų pardavimą, tikrai dabartinė situacija nepriimtina, kadangi mm, klausimas tikrai labai jautrus. O dėl rezervinių antibiotikų tai reikėtų taip pat labai ribojančio požiūrio lankytis. E, tokiu būdu tikrai bent jau viešąją nuomonę užsitikrinsime geresnę. Ponas Des. Ačiū pirmininkė, keletas dalykų. Aš norėčiau pakartoti tai, ką sakė ponas Jar dėl antibiotikų, dėl rezervinių antibiotikų. Vokietijoje federalinė maisto saugos tarnyba 2013 metais nustatė, jog vienas procentas antibiotikų yra rezerviniai antibiotikai, kurie skirti veterinariniam naudojimui, o kiti e, naudoj, naudojami kitoms reikmėms. Tik kad reikėtų viską atskirti, kai kalbame apie e, ant, atsparumą antibiotikams, tai ne tik e, kalbame veterinarinę prasme, bet mes pastebime, jog atsparumas antibiotikams stebimas ir tarp žmonių ligoninėse ir būtent čia kažką tai reikėtų daryti kad galėtumėm e, tą atsparumą sumažinti, kad e, sumažintume užkrėtimo galimybę, taip kad nebūtinai kalbėkime vien tik tais apie antibiotikus skirtus gyvūnams. Dabar jau visi parlamento nariai pasisakė, o dabar sutikiu žodį komisijos stovui, poniai Sarom, prašome. Much, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir prieš padėdamas e, kalbėti dėl esmės, aš norėčiau pritarti tiems, kurie dėkojo poniai Ponsen už puikiai atliktą darbą, už bendradarbiavimą. E, tikrai buvo labai malonu. Ir asmeninį lygmenį norėčiau tą pasakyti. Mes turime kai kurių e, dalykų, kai kurių klausimų, norėtume dėl jų pasisakyti, visų pirma, dėl profilaktinio metafilaktinio naudojimo apibrieščių. Tai mes padėsim parlamentui ir tarybai, mes padėjome, mes mm, ir daug uh, ūkio subjektų ir Europos veterinaro, uh, veterinarai patikė kai kurios argumentus ir manau, kad jie uh, atkreips mūsų dėmesį dėl steik, leidimo teikti į rinką galiojimo, tai teikti kas penkis metus, mes dėl to patikime savo pasiūlymą dėl leidimų suteikimo procedūros yra pakeitimų pasiūlymai, kurie e, nurodo tą faktą, kad mm, naujas aktyvistės veikliosios medžiagos nebūtinai turi būti e, teiti per centralizuotą procedūrą. Mes manome, kad ypač naujos aktyvisios medžiagos, kaip dabar yra, turėtų privalomai jums būti taikoma centralizuota procedūra Mm, visų pirma dėl prieinamumo ir toliau, kad jas turėtų įvertinti patys geriausi mokslininkai, labiausiai patyrę mokslininkai visose valstybėse narėse. Toliau visas skyrius e, dėl skirtumų, dėl, dėl variacijų turėtų būti išbrauktas ir mes siūlome, kad jį turėtų pakeisti e, pranešimas dėl e, reglamento 1 8 mm, galiojimo, nes dabartinis reglamentas neveikia tinkamai ir mes tai nurodėme poveikio veikinime. Dėl techninės dokumentacijos, domenų mm, apsaugos, techninės dokumentacijos apsaugos, mes norėtume pasiekti e, pusiausvyrą tarp inovacijų skatinimo ir konkurencijos apsaugos. Mes turime įrodymų ir įrodymai yra prieš akis, kad trūksta vaistų gyvūnams, ypač e, mažųjų simsaislėms ir reikėtų tikrai skatinti inovacijas reikėtų šiek tiek e, pastumėti pramonį, kad jie investuotų į tas e, sritis, taip pat bičių klausimas ir dėl naujų antibiotikų ir, aišku, reikėtų išsaugoti konkurenciją. O e, ir kai kažkas teisingai sakė, kad negali būti begalinės apsaugos. Toliau antimikrobiniai preparatai. Tai yra vienas iš didžiausių rūpeščių kaip teisingai e, sakė ponas Siegas, dėl to, kad mes e, siūlėme peržiūrėti e, dokumentus, reglamentuojančius dokumentus ir dabar dabartinė situacija, dabartinė situacija vargu ar yra teisės aktuose minimi antimikrobiniai proce, pro, preparatai. Ir anti, e, atsparumas E, mikrobams e, turi būti aptartas ir e, kalbant apie tai, kad apie antibiotikų platinimą ir taip pat apie tai, kad reikėtų skirti kai kurios antibiotikus tik tai žmonių vartojimo, mes laukiame pasiūlymų ir norime veiksmingiau kovoti su atsparumu mikrobams antimikrobiniams preparatams ir siekime e, ginti žmonių ir e, gyvulių sveikatų. Toliau, farmakologinis budrumas mes mm, negalim pritarti tam, kad mes švelniname padėtį. Farmakologinis budrumas e, grindžiamas kasmetiniais, kasmetiniais pranešimais ir mm, mes siūlome nuolatinį stebėjimą ir visą neigiamą poveikį, kokį gali turėti visi veterinariniai vaistai. Tai požiūris, kuris grindžiamas rizika, kartu su Europos vaisto agentūra e, mes dirbome ir mes įtraukėme į šitų nuostatų rengimą. Manau, kad tai yra didelis žingsnis į priekį ir tai atima tiek gyvulių, tiek žmonių e, gerovę. Norėčiau paaiškinti, iš kur tas nuostatas atsirado. Mes nemanome, kad reglamentas, europinis reglamentas padėtų mums atsikratyti mm, padirbtų vaistų, suklastotų vaistų, kad jie nepatektų iš kitų teritorijų, nepatektų į Europą klientams, kuriems nėra svarbu, ką jie perka ir iš ko jie perka apie tai kalbėjome jau prieš keturis metus dėl suklastotų vaistų, kurie e, vartojami žmonių gydimui. Mes e, remiamas direktyva dėl suklastotų vaistų ir mes stengiamės e, pradėti mechanizmą, kuris leistų identifikuoti tuos e, ūkio subjektus, kurie veikia valstybėse narėse nacionaliniu lygmeniu ir kurie pardavinėja vaistus internetu. Tokie vaistai e, parduodami Europoje ir juos parduoda tai, kurie turi leidimą m, mm, nacionaliniu lygmeniu ir m, mm, farmacijos pramonė, e, veterinarai, veterinarinių vaistų gamintojų. Mes nenorim paliesti šito principo ir jeigu valstybės nori, kad nereceptiniai vaistai būtų parduodami arba bet kokie vaistai, išskyrus antimikrobinius preparatus, tai yra leidžiama pagal mm, komisijos mm, e, direktyvą, jeigu pagal 103 straipsnį leidžiama parduoti vaistus internetu, tai galima tai daryti tik tai nurodant sąlygas e, saugančias žmonių sveikatą, visuomenės sveikatą. sveikatą Bet ką iš tikrųjų mes norim padaryti, tai mes norime nu, parengti aišku nuostatų, e, nu, nuostatas, kad tie, kurie perka vaistus iš didmenininkų, kad šitie vaistai yra e, autorizuoti, kad jiems leidžiama pardavinėti nacionaliniu lygmeniu. Ir tuo remiamės, e, remiamės nuostatomis, direktyvoje dėl suklastotų vaistų. Toliau ponės, pono Egnių ir Museran klausimai. Taip, komisijos pasiūlymas nepakeičia situacijos ir Junktinė karalystė padėtis yra ypatinga ir Norvegijoje, ypač kalbant apie akvakultūrą, mes kalbam apie asmenys, kuriems, kurie yra kvalifikuoti mm, ir gali išrašyti receptus pagal nacionalinę teisę tai yra reglamentuojama nacionaliniu lygmeniu ir kvalifikacijos, tai yra pagal nacionalinius teisės aktus, mes to neliečiame, mes neturime jokių įrodymų, kad yra problemų dėl to, kaip profesinės kvalifikacijos pažinimo sistema veterinarijos srityje ir e, gyvulių sveikatos priežiūros srityje. Mes nekalbam apie tos specialistus, mes nenorim keisti dabartinės situacijos ir šio principo laikysimės. Manau, kad pasakiau aiškiai, ponia Agnis. Toks yra komisijos pasiūlymas bent jau. Bardzo dziękuję. Dziękuję. O dabar, e, ponė pranešė, pranešėja. Invendinger, o. Dėkuoju visiems, kas e, pasisakė. Toliau tęsime diskusiją šituo klausimu. Kartu renksime kompromisinius pasiūlymus. Tad mūsų laukia labai svarbus e, darbas. Aš manau, kad 90 procentų mes, e, e, klausimų mes sutarėme. Juk mes esame Žemės ūkio komitetas ir todėl mums tenka atsakomybė palaikyti žemės ūkio sektorių ir remti ūkininkus, suprasti tą realybę, kurioje jie gyvena. Aš uh, skaitau labai daug medžiagos apie atsparumą antimikrobiniams vaistams, apie vaistų patekimą, vaistų likučius e, pužeminėse vandenyse ar dirbožėmėje ir aš manau, kad padėtis tampa vis pavojingesnė šiuo požiūriu. Žemės ūkio sektorius iš tikrųjų labai kenčia dėl to ir tai turės ir ekonominių, ir, ir kitų pasiekmių. Turime visų pirma galvoti apie pasiekmes ūkininkams, žemės ūkio sektoriui. Aš labai nuogastauju, kad galime atsidurti tokioje padėtyje, kuri bus be galo sunki ūkininkams tai, kas buvo daroma pastarosius 50-60 metų, viso to pasiekmes guls ant ūkininkų, smulkių ūkininkų pečių ir todėl turime galvoti apie juos pirmiausiai. Aišku, tai išeina už konkrečiai šio teisės akto projekto ribų, bet bent jau ateityje turime visų pirma galvoti apie tai. Dėkuoju. Dėkojame už parengtą dokumentą, dėkojame už bendro pobūdžio pastabas. Mm, balsuojamas 15-16 Liepos ir e, Endė komitete birželio 22 dieną. Dėkuoju dar kartą, mm, dėkuoju pranešėjai ir dabar 7 darbo tvarkės punktas reglamento 726-004 e, nustandančio danties teigimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarka ir įsteigiančio Europos vaistų agentūra dalinis keitimas. Pranešėjas, nuomonės referentas tai yra Stanislav Polčiak ir e, rengia Andy komitetas. Yra visai eilė pakeitimo pasiūlymų ir, kaip sakiau, šitie e, visi punktai yra tarpusavėje glaudžiai susiję. ir reglamentas yra susijęs su um, žmonėms veterinarams skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų uždavimą ir priežiūros tvarką ir taip pat įsteigiančią Europos vaisto agentūrą. Labai mm, prašyčiau, kad būtų pristatyti pakeitimai ir mm, norėčiau suteikti žodį ponui Polčiak. Taigi, ponė Polčiak, prašom žodis jums pane předsedo, za uvedení této materie. Já budu již pouze stručný, protože jsem... Dėkuoju, kad pristatėte mums šitą eh, temą, nekalbėsiu labai trumpai, nes eh, dauguma šitų klausimų jau buvo aptur, aptarta, kai mes kalbėjom apie ponės Paulsen eh, dokumentą. Mano dalis yra labiau techninė, tačiau susijusi, kaip jūs teisingai pasakėte, tai yra susijusi su tuo, ką e, minėjome ankstesnėme darbo tvarkės punkte. Apskritai kalbant, e, mes jau pasisakėme per ankstesnius e, komiteto posėdžius dėl mano nuomonės projektų. Aš norėčiau dabar tik iš tikrųjų kalbėti apie pakeitimus, pakeitimų pasiūlymus, kurių pateikta 30. Tai yra na, dešimtoji tų e, pasiūlymų, kurie pateikti dėl ponės Pausan mm, pasiūlymo. Taigi matau, ko, matome, kokia yra svarbi ir sudėtinga tematika e, mūsų aptartų klausimų. Aš kalbu apie techninį dalį. Aš apskritai pritariu visiems pateiktiems pakeitimų pasiūlymams E, ir svarbiausia, kad Europos parlamentas galėtų parengti bendrą požiūrį, tik tai išskyrų, aš negaliu pritarti vienam pasiūlymui, kuris yra susijęs su taip vadinama monografija e, vaistinių priemonių, vaistų. Tai yra kalbama apie vaistus, kurie e, gali pakengti aplinkai. Tai yra labai jautrus klausimas, bet labai sunku jį gyvendinti praktikoje. Ir mm, niekas čia iš esmės nesvarstė, kokiamis aplinkybėmis e, šitas monografijos turėtų būti sudaromos. Ar, ir ar galima skelbti išvadas įvairių tyrimų, ekologijos tyrimų e, išvadas, tai būtų tinkamas žingsnis ir kurio galėtų remtis būsima sistema, tačiau baiminuosi, kad nėra pakankamai aptartas šitas pasiūlymas. Manau, kad šitą idėją iš tai tie galime išvelgti šitoje nuomonėje, kurią aš parengiau, tačiau manau, kad ši šią mintį reikėtų papildomai išsame aptarti ir dėl mm, vaistų mm, neigiamo poveikio aplinkai. Tai tiek iš mano pusės, kaip jau sakiau, nėra pakeitimų pasiūlymų tiek daug. Matome, kiek pasiūlymų patikta man, kiek poniai Paulsen. Aš esu šešėdinis pranešėjas dėl veterinarinių vaistų klausime, tai yra, šis klausimas yra grinai techninis ir manau, kad su šešėliais pranešėjais mums pavyks susitarti dėl patiktų pakeitimų pasiūlymų ir svarbiausias klausimas vis dėlto yra veterinariniai vaistai. Dėkuoju, ponas e, Kaputa, pusantros minutės. Sí, gracias, presidente. No, sarò... Dėkuoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Kaip jau buvo pasakyta, e, pranešėjo. Tai yra pakankamai techninis klausimas, labai glaudžiai susijęs su prieš tai nagrinėtų klausimų. Yra, aišku, pateikta ir pakeitimų, tačiau manau, kad e, bus įmanoma sustarti dėl jų. Noriu pasakyti, jog mane ypač domina kolegos Scott pasiūlymas dėl viešo domenų banko steigimo kuriame būtų renkama informacija apie veik, veikliasias medžiagas. Manau, kad e, tai yra labai naudingas dalykas ir e, būtent e, komisija turi pabrėžti būtinybę eiti šitą linkime ir užtikrinti, kad Europos vaistų agentūra vaidins gyvendama centralizuotą procedūrą savo vaidmenį, užtikrindama uh, 727 e, reglamento sąsąją su e, veterinarinių vaistų reglamentu. Pane Jūza. Labai trumpai, labai reikia sujungti agentūras, mums reikalinga dar viena agentūra, e, kad nelik, nes ore tebetvyro tas klausimas, bet e, sukursime dar vieną, energiją, e, dar vieną agentūrą ir labai daug tų agentūrų bus. Norėčiau, kad paaiškintumėte, kam ta e, agentūra nauja reikalinga. Dziękuję, pan poseł. Dziękuję. Oui, merci, monsieur le président. Euh... Dėkoju, pirmininkė. Šiuo klausimu pasisakau kaip ir, panaš... kaip ir pirmiau. Euh, reikėtų, kad komisija imtųsi reikiamų supaprastinimų egzistuojantiems e, reglamentams ir e, e, užpildant spragas tam, kad prancūziškai tariant išeitų nenaudingas griozdiškas dalykas. Dabar viskas atsispindės galutinėje vaistų kainoje. E, parlamentas tikrai puikiai žino, kaip e, komisija atsako visų pirma dėl tos reglamentinės e, infliacijos. Mes manome, kad būtų daug naudingiau veikti paprasčiau. Ten, kur komisija eilinį kartą nori padaryti viską sudėtingiau. Kato. Thank you very much, Chair. Dėkuoju, e, dėkuoju pirmininkė, aš išklausiau anksčiau kalbėjusius, kurie skeptiškai žiūri šitos agentūros e, reikalingumą. Manau, kad jos e, vaidmo yra saugoti žmonių ir gyvulius, gyvūnų sveikatą ir tuo siekiama Europos vaistų agentūroje. Labai svarbu, kad mes nepainiotume taisyklių dėl žmonių sveikatos apsaugos su biurokratija ir užtikrintume, kad Europos vaistų agentūra būtų pakankamai finansuojama. Taip pat svarbu, kad mes Mm, nemažintume išlaidų, nes jeigu mes e, neparengsim tinkamo e, reglamento, tai galiausiai ištiks krizė tiek gyvūnų, tiek, tiek žmonių e, sveikatos srityje. Taigi tikrai labai svarbu, kad įsteigtume šitą svarbę agentūrą, kuri prižiūrėtų vaistų sistemą ir kad jai būtų skirima pakankamai lėšų. Čia turėčiau porą konkrečių klausimų. Visų pirma, mums kyla baimės, kad yra nepa, labai mažai darbuotojų, tai, kurie gyvendins taisyklės. Ir mes e, turėtume užtikrinti, kad bus dokumentų, dok, domenų rinkimo koordinavimas ir analizė, kad įgyventintume Europos planą, tai yra kovos su atsparumu mikrobiniais preparatais. Apie tai jau buvo kalbėta. Ar agentūra padės įgyventinti šitą veiksmų planą ir jų mokslinė informacija yra labai svarbi. Ir taip pat e, manau, kad reikia skirti pakankamai lėšų informacijos apdarojimui. E, ir e, teisės aktuose turėtų yra mm, nurodyta, kad reikėtų peržiūrėti anksčiau užduotus leidimus teikti į rinką ir atnuinti juos kas dešimt metų ir peržiūrėti naujus prašymus. Taigi vėlgi reikėtų skirti tą pakankamai lėšų, kaip nebebūtų, ypač jeigu nebus reikalaujama atnaujinti leidimus e, veterinarinius vaistams, tai farmakologinis budrumas turėtų būti griežtesnis. Ir pritariu pono Kaputo e, pasiūlymų dėl atnaujinamas duomenų bazės ir e, aš pateiksiu pakeitimą šio klausimo ir esame pasirengę aptarti pakeitimus su pranešėjai. Dėkoju visi norėjo pasakyti jau gavo žodį, tada paprašysime komisijos atstovą, ponas Sarom, prašome žodis jums. Atsiprašau, vis dėlto dar vienas prašymas pasisakyti yra. Ir suteikiu žodį kolegai. Atsiprašau, kalbėsiu labai trumpai. Aš leidau savo eilę, nes reikėjo atsakyti telefoną skambutį. Tai e, dėl klausimo reikalinga šitą agentūrą ar ne, ar ne, tai svarbiausia, kokia problema Europos Sąjungoje yra tai, kad mes e, e, išleidžiam daug gerų reglamentų, bet kai kurie yra prasti, bet kai kurie labai gerai. Bet nėra, problema yra tai, kad nėra lėšų juos gyvendinti. Kaip dirbame nacionalinėse parlamentuose, mes užtikriname, kad jeigu yra agentūra, tai reikėtų kažkas e, ją stebėti. Ir, ir jeigu, pavyzdžiui, yra policijos veikla, tai jinai skiria baudas ir taip toliau. Tik reikia tokios agentūros kuri apdorotų faktus, statistiką tinkamai ir galėtų e, persvedė komisiją, kad reglamentas yra netinkamai įgyventinamas kai kuriuose valstybėse narėse ir reikia užtikrinti, kad visose teisės aktuose reikia užtikrinti, kad laikysimės procedūras, kad tai būtų daroma tiksliai ir griežtai. Tai yra techninis dokumentas, bet jeigu mums pasiseks, tai, na, jeigu busim tiek sėkmingi kaip ir ponė Paulsen dėl e, veterinarinių vaistų, tai tikiuosi, kad mes ateityje sumažinsime reguliavimą. Prašome komisijos atstovas. Thank you very much, Mr. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau e, kalbėti trumpai. Pirmiausia, patiksinti, kodėl šitas dokumentų paketas buvo patiktas kartu su ankstesniais dokumentų paketais ir mm, keisti reglamentą 6004, nes komisija siūlo mm, taikyti perkelti e, vieningą leidimų išdavimo sistemą į, į kitą sistemą ir toliau, kad būtų mm, laikomas e, Lisabonos e, sutarties. Taigi, ką norim padaryti, mes nenorime išplėsti nu, taikymos ir ties ir įtraukti naujų užduočių agentūrai ar kitiems e, suinteresuotams asmenims, e, kurie dirba ties šią temą ir įtraukti visą tai kitoje reglamento dalyje. Dėl šiandien išsakytų pastabų norėčiau visų pirma užtikrinti pona Ajuso ir pana Ferran, kad nėra naujos agentūros. Kai kalbam tą agentūrą, mes visą laiką kalbam tik tai Europos vaistų agentūrą. Taigi nėra naujos agentūros ponė Ferran. Tai kalbam visą laiką apie Europos vaistų agentūrą, kuri, tarp kitko, jau egzistuoja 20 metų ir tinkamai egzistuoja, taigi mes nesiūlome naujos agentūros. Sutinku, visiškai sutinku su ponė Skotkeik ir ponė Federli, kad reikia užtikrinti, jog bus pakankama lėšų mūsų darbui, misijoms, kad būtų tinkamas finansavimas Europos vaisto agentūra, e, joje dirba 800 žmonių ir e, tiesa, kad tie, kurie dirba su veterinariniais vaistais, nėra jų darbuotojų tiek daug, bet mes tikrai apsvarstėme komisijos pasiūlymą labai išsamei kartu su kolegomis ir draugais e, Europos vaisto agentūroje prieš pateikdami komisijos pasiūlymą. Taigi, užtikrinu Jūs, kad mes nekuriame naujos agentūros, mes nieko naujo nekuriame, bet mes norime padėti Europos vaistų agentūrai funkcionuoti kaip įmanoma geriau dėl leidimų išdavimo ir dėl veterinarinių vaistų stebėjimo. Dėkuoju. Dziękuję, pan poseł. Dėkuoju ir vėl žodis pranešėjai. Děkuji. Já již velmi stručně. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai. E, tikiuosi, kad kartu su šešėliniais pranešėjais mums pasiseks susitarti ir e, įtraukti pasiūlymus ir tikiuosi, mm, kad mes įtrauksim pasiūlymus, nes nėra jų labai daug. Mm, kai dėl komisijos atstovo pasisakymo, tai yra naujas reglamentas kur, ir ypač ta jo dalis dėl modernizacijos. Čia nekalbama apie kažkokį e, kompetencijų paskirstimą, galių paskirstimą Europos Sąjungoje. Komisija pateikė poveikio analizę, poveikio vertinimą ir ten nėra kalbama apie tai, ką, ką aš minėjau. Aš nuomenėje sakiau, kad. Mm, atlyginimai, kurie mokami agentūroje, turėtų būti susiję su visa reglamentavimo sistemos finansavimu, neturėtų tai paveikti valstybių narių ir manau, kad čia galbūt ne visiškai teisingai buvo su, e, suprasta, kiek tai turės įtakos valstybių narių biudžetų. Mano nuomonė, šis dokumentas kalba būtent apie e, galių pasidalymą ES lygmenių ir su, pritariu tam, kas sakė ponas Feran. Tai yra klausimas, e, kurį reikia pa, pripažinti. Naujas reglamentas kalba ir apie konkrečias galės, konkrečias kompetencijas. Dėkuoju. Labai ačiū. E, bus svarstame mūsų komitete 15-16 e, Liepos, o paskui Envi komitete e, bus rugsėjo mėnesį 22 dieną. Pereiname prie aštuntojo darbo tvarkės punkto valstybių narių galimybę apriboti ar uždrausti genetiškai modifikuotą maisto ir pašarų naudojimą savo teritorijose. E, nuomonės referentas yra ponas Albertas ir komitetas yra Envi komitetas. Ir buvo įsipareigota parengti mm, nuomonę ir tam įsipareigoja Endija komitetas ir tikslas yra valstybių narių galimybė apriboti ar uždrausti genetiškai modifikuotą maistą ar pašarnaudojimą teritorijoje. Noriu priminti, kad įsigaliojus 1893 reglamentui nebuvo daug, pasiekta dauguma valstybės narėse dėl komisijos sprendimo, kuris leidžia e, naudoti genetiškai modifikuotus maisto produktus ir pa, maisto, maisto ir pašarus. Ir komisija prieėmė sprendimą dėl leidimų, dėl leidimų išdavimo pagal egzistuojančius teisės aktus. Ir Mm. pateiktas komisijai dokumentas e, leido komisijai spręsti dėl e, maisto ir pašarų genetikų naudojimo e, leidimo ir pagal 93 metų dokumentą, tai buvo leidžiama valstybėms narėms uždrausti arba apriboti genetiškai modifikuotų maisto arba pašarus e, savo e, teritorijose, tik tai, bet tik tai tada, kai jos gali įrodyti, kad šitas m, produktas gali kelti grėsmę aplinkai ir pasveikatai ir m, valstybės narės balsavo prieš, bet e, kartais yra mm, tiesiog išsakyti klausimai, kurie nėra susiję su um, ta grėsmė, kurią gali kelti genetiškai modifikuoti mm, organizmai. Ir toliau um, dėl GMO um, buvo nuspręsta leisti valstybėms narėms savo teritorijos imtis veiksmų, kurių tikslas yra apriboti arba uždrausti GMO arba, čia kalbam, kalbam apie maistą arba pašarus, jeigu yra pagristos mm, baimės, jeigu yra e, draudžiama vartoti produktus pagal ES teisę. Ir nuomonę, nuomonę parengti turėjo ponas Des. Ir aš norėčiau, kad jis pasisakytų ir nurodytų šito dokumento tikslus. Aš taip pat e, suteiksiu ir ne, noriu suteikti žodį ponui direktoriui Niko. Thank you very much. Uh... Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami e, parlamento nariai, dėkoju, kad pakvietėte mane, dėkoju, kad sudėtikėte e, galimybę pristatyti komisijos pasiūlymą, e, pakeisti GMO pašarų ir maisto ir pašarų naudojimą. Šitas pasiūlymas yra susijęs su politinėmis gairėmis, kuri, kurioms pritarė parlamentas 14 metų Liepą. Pasiūlymas turi būti svarstamas pačiame kontekste ir atsižvelgyti faktą, kad ES piliečiai daugelį valstybių narių skeptiškai e, žiūri į GMO, tačiau tuo pačiu metu e, maisto gamintojai ir pašarų gamintojai priklauso nuo proteinų e, importavimo mes į Europos Sąjungą kasmet importuojame 32 milijonus tonų sojos, kurie dažniausiai yra genetiškai modifikuota, o pagaminam tik 1,4 milijonų tonų. Taigi tai yra mažiau negu 5 procentai mūsų poreikio, kiek yra pagaminama Europoje. Tai kitaip tariant, jeigu norime padidinti gamybą ir kad patenkintume savo poreikius, tai reikėtų padidinti gamybą daugiau negu 20 e, kartų, tai čia sunkiai įsivaizduojama. Ir e, valstybėse narėse yra laikomasi labai kraštutinių nuomonių, dėl, ypač dėl pastavimo. Ir po to, kai produktus įvertino MSA. Ir E, pagal e, GMO reglamentą labai mažai e, buvo pasiekta kvalifikuota dauguma nei už, nei prieš leidimų išdavimą tada, kai buvo balsuojama valstybėse narėse. Ir tai nepasikeitė netgi m, tada, kai m, buvo pasisakė apeliacijų komitetas ir komisija vienintelė prisėmė atsakomybę dėl GMO lydimų išdavimo, po to, kai buvo atlikta apspoveikė vertinimas MCA. Ir aš, kaip sakiau, tai komisijos prievalė e, imtis šitų klausimų sprendimo. Tai yra unikali situacija komitologijos procese ir situacija sukėlė demokratijos deficitą ir tai kenksminga visiems. Aš norėčiau paskatinti visus prisimti atsakomybę. E, atėjo laikas pripažinti e, status quo ir mes manome, kad diskusija dėl pasiūlymo yra labai svarbi ir padės išaiškinti, kokia dabar yra padėtis ir siekti sprendimų ir padės priimti reikalingus sprendimus Tiesiogros peržiūra dėl MO rodo, kad tinkamiausias sprendimas buvo išplėsti ir taikyti naujas e, nuostatas nu, direktyvos, kuriai neseniai pritarė šitas parlamentas dėl GMO. Mes aiškinamės ir kitas galimybės, bet jos turėjo daug trūkumų. Visų pirma, pakeisti komitologijos reglamentą dėl GMO, tai bus diskriminavimas, tai sunku atsakyti klausimą, kodėl reikėtų keisti taisyklės tik dėl GMO. Toliau keisti balsavimo taisyklės. Tai yra neįmanoma, nes sudartyse teigiama, kad reikia užtikrinti demokratinį pusiausvyrą ir užtikrinti 28 valstybių narių teisės. Taigi pakeisti viską, tai pakeisti reiškia pakeisti sutartį toliau. E, valstybėms narėms suteikti kompetencijas dėl GMO leidimų vėlgi netinkama, kad tai reiškia, jog bus skirtingi saugumo lygmenys įvairiose valstybėse narėse. Ir iš esmės komisijos pasiūlymas leis valstybėms narėms pasinaudoti galimybę atsižvelgti į nacionalinės aplinkybės, apriboti arba uždrausti e, genetiškai modifikuotą maisto arba šarų naudojimo teritorijose. Ir tai užtikrins subsidiarumą ir e, galutinį sprendimą e, bus valstybėse narės arčiau prie piliečių. Ir dabar yra atsižvelgiama į politinės, e, politinės aspektus ir leidžiama balsuoti arba susilaikyti balsavimą. Aš noriu aiškiai pasakyti, kad komisija išlaiko atsakomybę e, išduoti leidimus, e, pateikti į rinką GMO. To pasiūlymas nekeičia. Norėčiau pabrėžti faktą, kad opt-out galimybė turi atitikti pagrindinį ES principus. Visų pirma, piliečiai turi gauti pakankamai vienodą saugumo lygį visoje Europos Sąjungoje ir tai reiškia, kad GMO vertinimas vyksta Europos lygmenių ir mm, jeigu valstybės narės nori apriboti GMO, tai neturėtų prieštrauti MSA vertinimui, todėl valstybės narės gali taikyti neprastasias priemonės, jeigu atsiranda naujas, nauji pavojai ir yra numatomi su mm, apsaugos klausimai. Toliau opt-out priemonės turėtų atitikti vidaus rinką ir tarptautinės ES prievalės. Dėl to opt-out sprendimas turi būti grindžiamas e, viešo intereso priežastimis, turi būti proporcingos ir nediskriminuojančios. E, judėjimas genetiškai modifikuotamais per prašarų judėjimas Europos Sąjungoje e, užtikrinamas tik tai tada, kai yra kalbam apie savo teritorijoje. E, jeigu norima uždrausti maistą ir pašarus, tai valstybės narės turi apsvarstyti socialinį, ekonominį poveikį e, gerbiami nariai, komisija įvykdė savo įsipareigojimus teisė Europos piliečiams ir jų demokratiškai išrinktoms vyriausybėms turėti tarti savo žodį dėl GMO ir jų nuomonės negalima, negalima nepaisyti. Leidimų išdavimo sistema yra politinis iššūkis ir e, jį reikėtų spręsti, nes e, tuomet sumažės pasitikėjimas institucijomis ir mes manome, kad tai yra tinkamas sprendimas, dėl to aš kvieščiau jūs visus, ponė pirmininkė, poniai panešėjai, e, pradėti rimtas konstruktyvės diskusijas, kad galėtume toliau eiti, toliau tęsti tiesiekros procesą. Dėkuoju uždėmesi. Manau, kad pirmas šitoje diskusijoje e, tai turėtų pasisakyti mm, ponas nuomonės referentas, ponas Des. Taigi prašome žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Praleisiu įvadą, nes ką tik jūs pristatėte tą e, mm, visą reikalą su reglamentu 18. 80. Manau, kad e, jeigu nėra atitinkamai paremta tie um, teiginiai, tai jie yra konkurencijos iškraipimas. Valstybės narės turi pačios įrodyti, kad jų opt-auto priemonės veikia ir kad jos yra e, derančios su PPO nuostatomis. Dėl to reikia nustatyti kontrolę pasienės valstybėmis narėmis, kur yra tolerancijos riba, bet to uh, Junkeris irgi sakė, kad nori sugriauti biurokratinę sistemą, tačiau dabar yra kuriamas naujas biurokratinis monstras. Šiandieną praktiškai visos su to susijusios organizacijos sakė, jog e, tai, kas siūloma, jos atmeta. Ir reikia, kad šį e, biurokratinį monstrą gražintume atgal komisijai. Be jokios abejonės komisija nesugeba prisimti net atsakomybės. Aš Manau, kad dėl šito e, netikusio sprendimo reikėtų kreiptis į komisiją. Ponas Šiolas yra įsitikinęs, kad septyni auginami ne taip ir kad reikia auginti daržovės ir kad mums reikia mm, mažiau importo, komisija visiškai klaidinga, klaidingos nuomonės laikosi ir tai, ko čia norėtų imtis komisija, visiškai nedara su BŽUP reforma. Aš nenorėčiau sakyti, kad tas sprendimas blogas, bet aš manau, kad jisai bus atmestas nežinau, kad jis, nemanau, kad jisai galimas pritaikyti praktikoje ir be to jisai tikrai nėra sutaikomas su vieningos rinkos principais, suderinamas nėra. Tad mm, mes turime atmesti, kaip aišku, atmes ir aplinkos saugos komitetas. Dėkuoju už pasisakymą, dėkuoju kad nurodėte, kokia yra darbų kryptis, renkės nuomonė. Ir dabar e, parlamento nariai gali išsakyti savo nuomonę, daug kas paprašė žodžio. Na, 18.20 prasidės labai svarbus susitikimai. Dieną organizuoja ponas Nikolson, kuris yra skirtas labai svarbi, svarbia tema e, pieno sektorius konkurencingumui ir taip pat bus TTIP problemas paliestos ir Nikolson mane informavo ir kvietė komiteto atstovus dalyvauti ir taip pat tuo pačiu metu e, pana Poček e, organizuoja susitikimą e, taip pat pieno klausimais ir kokia yra situacija pieno rinkoje, galima dalyvauti ir viename, ir abejo kitame renginėje, nes jie būtų yra vienodai svarbus. Dėl to aš prašyčiau e, apsiriboti pusantros minutės. Na, aš suprantu, kad tema yra žinoma, galima kalbėti labai ilgai arba labai trumpai, tai aš e, siūlyčiau rinktis antrąją galimybę, tai yra pusantros minutės, panas Pube. Ponas pirmininkė, ponas Bove. Tai nėra žiniasklaidai skirtas dalykas, tačiau norėčiau pasakyti, kad tekstas yra tikrai netikęs, kaip ir buvo pirmieji tekstai susiję su kultūra. Tai yra tas pats tekstas, situacija gana stebinanti nes parlamentas ir taryba patvirtins tekstą dėl sėklų, o tada atsisakys teksto dėl maisto. Tai labai gerai. E, įvesim tą betvarkę, kadangi šiandieną situacija tampa neval, e, ne, ne, netoleruotina. E, šiandieną komisija pati pripažįsta, neminėsiu pavardžių, Komisija tuose diskusijose, kur, kalbė, e, kur man teko dalyvauti, pripažįsta, kad ji e, negali ne, negalima galima kovoti tik tais dėl tokio teksto, kur būtų minima ne e, tarifiniai barjerai. Šiandieną visi žino, kad e, to ne, nebus, taigi tekstas yra e, pasmerktas net ne gimės. Kur ta problema? Problema, čia kreipiausi į komisiją, yra iš ten, kad komisija atsisako, tuo tarpu, kai Junkeris prašo, iš naujo vertinti visus OGM E, genetiškai modifikuotus organizmus, tiek aplinkosauginių, tiek kitais aspektais. Visa tai, e, tas įvertinimas turi būti padarytas, nes jeigu įvertinimas bus padarytas tik iš vienos pusės, tai tada e, to nepakaks. Šiandieną komisijai siūlome nusilenkti tiems uh, multi, toms įmonėms, kurios nori uždrausti GMO. E, Bet tuo tarpu kai kurios įmonės kaip tik tais e, nori, kad tie GMO įeitų į mūsų teritoriją. Čia ir yra paradoksas mūsų diskusijose. Labai prašyčiau, kad nebebūtų kartojami pasakyti argumentai. Pone Petil, prašome pusantros minutės. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė Des, e, už pristatymą. Aš e, dėkuoju komisijos, komisijai už jos E, pastangas e, leisti valstybėms narėms e, apsispręsti dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų jų teritorijose, bet aš noriu atkreipti dėmesį tai, kad reikia aiškiai apibriežti priemonės, kurias teistų valstybėms narėms uždrausti arba riboti e, naudoti GMO maistą ar pašarus trečiame straipsnėje ant pirmoji daly ir taip pat penkioliktam straipsnėje pirmoji daly dėl e, galimybės valstybėms narėms riboti arba drausti naudoti GMO pašarus e, teritorijose. Aš noriu kaip įdėmėsi tai, kad reikia reglamentuoti klausimą dėl teisinio tikrumo valstybėms narėms, kurios nusprendžia taikyti draudžiamas arba ribojančias priemonės, e, remintis anksčiau minėtų pasiūlymų ir e, ypač tada, kai valstybės narėms tenka prievolės pagal tarptautinius prekybos susitikimus. Mano nuomonė, valstybėms narėms reikėtų būti leista nuspręsti dėl riboti ir uždrausti GMO, nenurodant priežasčių. Manau, kad reglamento pasiūlymas taip pat turėtų reglamentuoti ir. Mm, tos teisinis faktorius, kur, kuris gali remtis valstybėms narėms, ribojant arba draudžiant GMO maistą ir pašarus tam, kad apsaugoti savo nacionalinius interesus. Dėkuoju. Labai ačiū už drausmę, o dabar panas Hoibuš. Äh, herzlichen Dank. Ich glaube, es geht heute doch überhaupt nicht Dėkuoju. Šiandieną nebūtina gauti kažkokius tai skirtingus leidimus, net tai, ne apie tai reikia kalbėti, kai kalbamės apie GMO. Šiandieną mes turime ir vieningą rinką ir reikėtų nustatyti turbūt kriterijus, kurie leis tiems GMO patekti ir nepatekti. Mm, e, valstybės narės e, ekonominius ir politinius argumentus pateikė, bet ne mokslinius. Tačiau EFSA visą laiką atmeta valstybių narių pastabas dėl GMO. Pavyzdžiui, kukurūzai e, yra keturios rūšys, turi, jos, joms būdingi keturi keturios, keturių rūšių charakteristikos, bet tačiau tai nėra laikoma kaip, kaip rizika. Moksliniai įrodymai kažkur nukišami, ne, jie nematomi ir dabar viską norima, visą atsakomybę perkelti valstybėms narėms. Tai nėra demokratiška, mūsų rinka vieninga. Mm, ponas Junkeris tik paprasčiausiai norėjo sunaikinti biurokratiją. Buvo pasakyta, kad tas pasiūlymas nėra demokratiškas. Mums reikalingi kriterijai, kriterijai kurie būtų pagrysti moksliniais duomenimis ir e, jie turi būti vienodi visur Europoje. Dėkui, panas Agnių. Na, negaliu nerodyti komitetui, kad e, ponas Bovė minėjo e, GMO javus ir čia jo šalyje tai leidžiama, nepaisant tų bauginimų. Taigi negalima sakyti, kad komitetas nėra tinkamai atstovaujamas. Aš nenoriu kalbėti apie auginimą, aš norėčiau kalbėti apie sojų peles ir pašarus GMO. Ir komisija teigia 32 milijonai tonų tai tikrai sunku pakeisti tą, tokį kiekį. Mano patirtis, aš e, dirbu kiaušinis sektorėje, laisvai griname ore auginamų vištų kiaušinių, e, bet tikrai labai mes naudojame e, sojas nutrėtų ir labai sunku jas pristatyti ir mums trūksta siuntų, mums tikrai jų pritrūkstų ir man reikėjo mokėti 680 so, mm, svarų už e, sojas, soją už Kazakstano ir aš nežinau, iš kur iš tikrųjų šitą soją ateina. Aš turiu šerti e, savo paukščius ir aš. Mm, nežinau, ar, ar tas GMO, ar, ar negamo, bet tai nepaveikia prekybos. Ir um, pritariu, kad valstybės narės turėtų, turi gali, bet perspėju, kad jūs uždrausite genetiškai modifikuotų um, sojos papelių importą, tai ne, neturėsite ko šerti gyvulių. Tai pagalvokite apie praktinės mm, pasiekmes. Soja be negamo, soja labai sunkiai auginama ir tik tai 26 e, procentai proteinų yra e, gaunami, bet tikrai mes prišauksim bėdą. Panas Tazo. Oui, merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jūs sakote, jog kadangi valstybės nesutarė šitą temą, komisija turėjo priimti tokį sprendimą, tačiau užuot e, abejojus dėl poveikio sveikatai, šių produktų, jie yra leidžiami. Ir be to jūs sprendžiate valstybių narių e, vietoje už jos. Ir jeigu bus genetiškai modifikuoti produktai leidžiami Europos reglamentuose, turint omenyje taip pat, kad valstybės narės negali e, taikyti nuostatų, kurios prieštarautų laisvo judėjimo principams, tai galų gale jos bus priverstos sutikti su modi genetiškai modifikuotų e, augalų importu. Ir e, laisvo judėjimo logika sąlygos tai, kad e, GMO neišvengiamai bus pas mus. Vienintelė politika, su kuria mes sutiktume, remtųsi trimis aspektais Tai yra moksliniai tyrimai nacionalinių lygmenių, gaminimas nacionalinių lygmenių ir pardavimas nacionalinių lygmenių šitų produktų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau taip pat pasakyti komisijai, kad jeigu komisijos pasiūlymas pateiktas siekiant skaidrumo ir e, demokratijos, tai e, dešimtajame dešimtmetyje, 2000 metais yra priimti teisės aktai, kuriuos tada teks peržiūrėti, nes tai buvo dereglamentavimo teisės aktai. Ir dabar jūsų pateiktas pasiūlymas yra realiai neįgyvendinamas, todėl kad valstybės narės teisiškai negalės pagrysti savo sprendimo uždrausti GMO, nes tokius sprendimus galės kvestionuoti teismas. Tad aš nematau e, galimybės komisijos pasiūlymui būti įgyvendintam, taikant vidaus rinkos e, taisyklės e, ir taip pat taikant prekybos taisyklės su trečiosiamis valstybėmis. Valstybės narės neva gali uždrausti geniškai modifikuoto maisto pašarų naudojimą. Tačiau e, šio pasiūlymo taikymas gali sukelti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 nes mes jau matome, koks likimas laukia šito pasiūlymo. Problema kita ir mes ją turime spręsti ES. Šiandieną mes diskutuojame apie tai, ką ES gali arba negali padaryti, auginti arba neauginti arba riboti e, GMO auginimą. Tačiau, kol yra e, importas, tol bus nelygiai traktuojami Europos ūkininkai. Pavyzdžiui, e, tie GMO, jeigu e, pavojingi piliečiams arba dideliai piliečių daliai, jeigu tai bus nustatyta, tai tuomet reikėtų uždrausti importą, nes e, tai tik tais Argentinos ar kitų šalių įmonėms sudaromos sąlygos e, importuoti, tuo tarpu, kai mūsų e, ūkininkai auginti tokių augalų negali. Tai arba mes juos uždrauskime e, ir neleiskime auginti ir importuoti, arba vien tik auginti, bet neimportuoti tikrai negalime uždrausti, nes mums bus didžiulė problema dėl to ir ne tik tais mums, bet ir visoms valstybėms, kurios palaiko su mumis santykius priekybos idėje. Bet tai čia pat ir susijęs su konkurencingumu. Ponas Neuchil. Grundfehler, wirklich ein Konstruktionsfehler. Dėkuoju. Aš manau, kad e, šiame pasiūlyme jau yra užprogramuotas defektas. Turiu galvoje EFSA. EFSOS vaidmuo čia iš viso yra neminimas. Ir, kaip sakė kolega, mokslinio požiūriu EFSA negali pateikti vertinimo. Aš taip pat turiu aiškiai pasakyti, jog e, EFSA pateikė ir ne vieną kartą teigiamas nuomonės šituo klausimu. Tad e, šituo požiūriu ši agentūra gali būti laikoma organizacija, kuri nedirba siekdama Europos tikslų ir jos darbas gali būti kvestionuojamas. ir e, manau, kad e, reikėtų pasisamdyti gerus advokatus, kurie draustų patekimą į rinką. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Melior. Turint omenyje opt-out galimybę gaimu klausimų, tai galime manyti, jog valstybės narės priims sprendimus, kadangi tas principas bus susijęs su galiojimu tam tikrose teritorijose. Čia kalba sukasi apie GMO naudojimą pašaruose. Tačiau realiai tai nebus įgyvendinama, nes prieštarauja vidaus rinkos principams ir aš nemanau, kad mes galime ką nors pakeisti, pateikdami pakeitimus, todėl aš visiškai pritariu pono Des mūsų pranešėjo nuomoniai. Aš manau, kad mes turime aiškiai pasakyti, jog mums yra pateiktas toks pasiūlymas, kuris nieko nevertas ir mes turime įgražinti komisijai. Ir tuomet turime siekti kito teisės akto, reglamentuojančio žemės ūkio šį sektorių. O ASEAR, dėkuoju, ponia pirmininkė, du komentarai. Visų pirma, tai yra tam tikra prigimtinė nuodėmė, todėl kad e, sėklų reglamentas jau greuna Europos rinką ir dabar einama toliau, einama prie pašarų. Šis pasiūlymas konkrečiai yra negyvendinamas, neįmanoma bus jo patikrinti. Ir aš, pavyzdžiui, gyvenu netoli sienos su Čekija, aš žinau, jog labai sunku bus viską sukontroliuoti. Ar turėsime vėl atstatyti tikrinimą pasienyje, atkurti sienas. Tačiau tai absoliučiai nerealu ir todėl turime sakyti ne šitam pasiūlymui. Turėtume taip pat komitete diskutuoti apie tai, jog jau yra mokslinis vertinimas, jau buvo diskusija komisijoje ir, ir taryboje, tačiau kitą vertus sakoma, kad EFSA nėra pakankamai kvalifikuota, kad e, vertintų tai. Tad aš manau, kad e, anksčiau ar vėliau mums reikės prisimti atsakomybę patiems, tarybai, komisijai, mums, nes negalime toliau toleruoti tokios padėties. Kaip kad e, sakė komisijos atstovas, tai yra skubos priemonės, tačiau aš e, manau, kad turime gražinti tą pasiūlymą ir turime kalbėti taip pat apie EFSOS mokslinį stiprinimą. Dėkuoju. E, dėkuoju. Mes e, džiaugiamės, kad yra galimybė teikti leidimus, leidimus, nes dabar kol kas yra labai didelis nepasitikėjimas. Aš sutinku su komisija, kai kalbėjo, kad reikės kad dabartinė padėtis nėra tinkama, bet turiu pasakyti, kad šitie pasiūlymai nepasiūlo jokio sprendimo, leisti valstybėms narėms aptaut e, galimybę e, turės e, labai neigiamą poveikį. Ir aš taip pat kalbu apie vidaus rinką ir apie prekybos leidimus ir apie konkurencingumą mūsų žemės ūkio sektoriuje. Kaip žinome, komitete mes priklausome nuo GMO importo ypač pašarams, ir 32 milijonai tonų kasmet yra importuojama. Taigi komisija teigia, kad jeigu už, uždrausim, tai tikrai mes negalėsim patys parengti tiek tokių, tokių pašarų kiekių. E, ir klausimas tai, kodėl mes svarstame apie teisės aktą, kuris neleidžia mums gaminti atitinkamų produktų. Ir tai aišku yra susiję su tuo, kad e, gyventojų skaičius auga, resursų mažėja ir nėra pakankamai mokslinio įrodymų ir e, nebuvo atlikta taip pat ir poveikia vertinimo šitų pasiūlymų, bet ir valstybės, valstybių besenarėse nėra remiamas moksliniais pasiūlymais, kaip dėl trečiųjų šalių, kurios netaikome SA kriterijų importo atveju. Ir turiu pasakyti, kad aš manau, jog komisija pasiims šitą teisės aktą ir peržiūrės jį, nes tokie pasiūlymai pakenks maisto gamybą Europos Sąjungoje. Tai tikrai pasiūlymas nėra tinkamas. Dziękuję, pani poseł. Dziękuję, panas Ajuso. Muchas gracias, presidente. Eh, realmente tenemos un problema. Dėkuoju, pirmininkė. Iš tiesų mes turime didelę problemą, mes e, ir toliau priklausysime nuo genetiškai modifikuotų organizmų maitinant šeriant gyvulius, tad jie turi nu, būti naudojami. Mes dabar gauname argumentus, argumentus kurie nėra e, įtikinami. EFSA sako, ne, nėra kompetentinga arba nėra pakankamai griežta. E, EFSOS komitetas nesikiša į mokslininkų paskirimą. E, mokslininkai yra e, stebėtoje, aš irgi stebėjau, kaip buvo renkami mokslininkai ir aš gavau tų žmonių gyvenimo prašymus, jie yra labai patyrę, jų žinios yra labai plačios ir nuomonę tikrai pateikia nepriklausoma. Mm, tikrai niekur čia nesikerta jokie interesai, niekas nesikiša į jų nuomonės pareiškimą. Patys mokslininkai pareiškė nuomonę ir dirbo jie prieš tai nepriklausomai. Aš tikrai turėjau progos juos um, stebėti. Aš buvau stebėtoje, kai buvo rinkami mokslininkai. Uh, Taigi e, EFSA gal ir netobula, tačiau ekspertai tikrai yra geri ir jie pateikia griežtą nuomonę. Norime ar nenorime GMO, čia yra kitas dalykas, mes juos naudojame, bet nenorime auginti, tai ir neauginame. Mes turime nemažai E, augalų e, vis tiek lapai žali, e, vaisiai apvalūs, nejaugi tai jau tokių neigiamų pasiekmių gali atnešti. Dėkui, panas Varagima. Jau viskas buvo pasakyta, nėra prasmės kartuoti tai, ką kalbėjo kiti. Ačiū. Piękne wystąpienie, bardzo. Puikus pasisakymas, labai ačiū. Panas Tadepach. Na, manau, taip, kad viskas buvo pasakyta. Bet kokį, koks keistas laikas. Aš esu Anvių komiteto narė ir agrokomitete dirbu ir aš niekada nepatyriau e, to, ką, kad dabar yra dauguma ir agri, ir envi, ir frakcijose, ir visi tiesiog susivienyje ir, ir niekas nepritarė. Ponas Junker kalbėjo apie biurokratijos mažinimą, supaprastinimą ir matome, kad šis pasiūlymas pasieks būtent priešingo tikslo ir sukels mums didžiulių problemų. mes valstybėms narės, kurios nenori tam tikrų produktų, maisto ar pašarų, gali paprasčiausiai pasakyti ne, nesvarbu dėl jos priežasties, jo nenori, jo nenori ir iškelti savo kliūtis. Ir tai bus. Tai reiškia, kad sumažinamas produktų kiekis mūsų rinkoje turės pasiekmių kitoms valstybėms narėms ir, pavyzdžiui, leis kažkokiems produktams būti jų teritorijoje, o tai turės neįgiamų pasiekmių ES piliečiams. Taigi aišku, kad reikia atmesti šitą pasiūlymą. Ir aš išsakiau tą patį endokomitete, ką aš šiandien sakau. Pone Bertinu. Mm, manau, kad komisijos pristatymas buvo puikus, nes labai aiškiai pasakė, kad mes priklausome nuo genetiškai modifikuotos sojos kaip proteinų šaltinio ir bet koks pasiūlymas, kuris pas, pakeistų labai greitai ir per tam tikrą laikotarpį, tai mes negalim to, to, to, to atidėlioti, bet mes susidurėme su dilema ir yra protingas politinis pasiūlymas iš komisijos, kad valstybėms atgal į valstybės narės norite, galiu, prašome. Ir šitas komitetas, kuris nesutarė dėl visko, sutarė dėl šito pasiūlymo, bet mes nenorime, kad visas, viskas tęstusi, jeigu suprantate. Aš noriu ką paaiškinti. Komisija minėjo, kad pasiūlymas leis valstybėms narėms uždrausti e, naudojimą, bet neuždraus cirkuliacijos ir importo. Tai kam importuoti, jeigu nebus naudojama? Taip pat minėjote e, socialinį ekonominį poveikio vertinimą. Gal galėtumėte plačiau paaiškinti, ką tai reiškia? Ačiū. Dziękuję, pan... Dėkuoju, ponės Nikasto. Prašome. Presidente, ma molto si è detto in effetti. Dėkuoju, ponė pirmininkė, jau daug buvo pasakyta ir Kaip turbūt girdėjote, mano frakcija taip pat skeptiškai nusiteikusi ir manome, kad e, e, palaikysime pranešėjo poziciją šito klausimu. Be jokios abejonės tas pasiūlymas, e, kurį komisijos atstovas pristatė, kelia diskusiją, nes negalime laikyti, kad 95 procentai mūsų, mūsų poreikių yra padengiami importuojant GMO soja. Ir dėl to turi būti diskusija. Ir kartais galbūt mes esame per daug e, veidmainiai, sakome, kad e, mes e, pasisakome prieš GMO, tačiau negalime apseiti be, be šitų augalų. 37 milijonai tonų jų realiai yra importuojami. Aš manau, kad uh, dauguma kolegų pasisakys už šio pasiūlymo gražinimą komisijai. Bent jau dabar šiek tiek patikslinome kai kurios e, aspektus, mintis, nes e, turime galvoti apie pasiekmes mūsų ūkininkams, e, todėl kad tos pasiekmes iš tikrųjų kelia nerimą. Labai ačiū, panas Pasku. Dem, was gesagt worden ist, ist eigentlich wenig. Dėkuoju, ponia pirmininkė mažai ką čia galima ir pridurti prie to, kas buvo pasakyta. Mes e, žinome, jog yra jau dabar regionų, tarp jų ir, ir mano e, regionas, kurie atsisakė naudoti GMO. Ir e, tie regionai tokius tokį savo sprendimą atspindi ženklinime ir tai e, jiems padeda parduoti ne GMO e, produktus geriau. Aš manau, kad pateiktas pasiūlymas yra pakankamai keistas. Skaitydamas tekstą, aš matau, kad e, čia teigiama, jog tos priemonės neturės įtakos vidaus rinkai ir konkurencijai, tačiau aš įsivaizduoju, kad, kad, kad vargu, ar taip gali būti, jeigu kai kurios valstybės draus, kitos ne. Kaip sako ponė Maginės, jeigu tai yra provokacija, tai tikrai labai vykus provokacija. Envi komitete aptarant šį klausimą su šios ryties komisaru, mes, e, ko gero, tuo įsitikiname ir mums kilo klausimas dėl kompetencijos. Diskusija dėl GMO vyksta ir čia kalba sukasi apie sprendimo teisės delegavimo valstybėms narėms, tačiau praktiškai nėra žemių skirtų GMO. Yra keletas hektarų Ispanijoje ir viskas. Ir čia iš principo siūlome kažką, ko pas mus nėra. Bet kuriuo atveju mes turėsime nagri, nagrinėti GMO naudojimą maistui ir pašarams. Bet e, tas tas pasiūlymas viską perkelti valstybėms narėms, man atrodo, realiai ne, nebus įgyvendamas. Dėkuoju. Man... Dėkuoju, jau visi norėjantį pasisakė ir mm, mūsų mm, nori kertasi su galimybėmis. Iš tikrovė, na ir netgi mūsų vienybė, sutarimas neleidžia mums išvengti arba pabėgti nuo problemos. Ir netgi jeigu mes ir svarstam šitą pasiūlymą, vis dėlto turim grįžti prie rimtos diskusijos dėl šito plataus klausimų rato. Nes kitu atveju mes iškrisim iš pasaulinės konkurencijos ir gaila nemalonu, kad mes dabar kalbam ir neatsižvelgime tai, kas vyksta pasaulinėje rinkoje. Tai aš labai prašyčiau komisijos atstovą, pana Niko, e, žo, žodis jums. Thank you very much, Mr. Chairman. And... Oju, ponė pirmininkė, dėkoju e, nariams, parlamento nariams už pastabas, už klausimus ir pamėginsiu e, konsoliduotai atsakyti ir mm, atsakyti kai kuriuos, kurie mm, pas, pakartotinai paskirto diskusijose. Visų pirma, mm, kelis kartus buvo iškeltas klausimas dėl vieningos rinkos ir potencialų poreikį vykdyti sienų kontrolę ir panašiai. Noriu pasakyti, kad akivaizdu, kai kalbame apie uždraudimą naudojimą, uždraudimą naudoti tam tikroje teritorijoje viena valstybė narėje, mes nekalbam apie judėjimo uždraudimą mm, Europos Sąjungoje. Taigi sienų kontrolė e, čia nereikalinga šiam tikslui pasiekti, bet vieningos rinkos klausimas buvo išanalizuotas labai detaliai ir e, aišku yra pagal dabartinę akį yra nurodytos sąlygos, pagal kurias vieningos rinkos taisyklės gali e, būti analizuojamas yra 36 statinės sutartyje, kur aiškiai nurodo galimybę valstybėms narėms e, atšaukti vieningos rinkos taisyklės ir tai nebus nei, pas, nei pirmas, nei paskutinis e, išimties atvejis kitose sritise ir taip pat žemės ūkėje ir jūs visą tai žinote. Taigi, labai svarbu, kai kitas klausimas buvo toks, ar yra galima mm, gaminti daugiau baltymų ES teritorijoje. Turiu pasakyti, kaip jau aiškinau, padidinti gamybą 25 kartus, tai reiškia e, erdvės, nėra erdvės Europoje 25, 20 kartų padidinti e, gam, baltymų gamybą, nebent jeigu jis kitus, jeigu, nus, jeigu jis tėvus nustosit auginti. Ir e, vėlgi sąlygos, sakykime, fizinės, klimatinės sąlygos gaminti baltyminėms javams Europoje neleistų netgi tada, jeigu būtų tušti laikai, laukai, pagaminti tokį kiekį mūsų teritorijoje. Manau, tai reikia labai aiškiai atsižvelgti, svarstant šitą klausimą. Toliau klausimas dėl vieningos vienodos rinkos. Noriu priminti, kad pagal dabartinę sąrangą yra galimybė taikyti apsaugos e, priemonės ir tam niekas ne, neprieštaravo ir valstybės narės labai plačiai tai naudojo praeityje ir e, tai turi tą patį poveikį, kaip ir siūloma priemonė. Tai reiškia, kad tam tikra teritorija mm, tarsi iškrinta iš vieningos rinkos dėl apsaugos ir buvo kelis kartus paminėta ir panaudota ir nesukėlė jokių problemų, kurios buvo panėta šios dienos diskusijoje. Tai manau, kad yra patirties, kad apsaugos priemonės tai yra susijusios su naujausia mokslinė informacija, kodėl mm, galima pasinaudoti galimybę uždrausti, bet poveikis tinkai yra toks pat. Dėl MCA e, buvo paminėta kelis kartus, noriu aiškiai pasakyti, kad tai buvo sprendimas, kurį priėmė pagal Europos sistemą turėti vieningą galutinę agentūrą e, turinčią galės ir mes negalim kaltinti MSA, kad ji negalėjo e, išsiaiškinti kai kurių klausimų dėl genetinių modifikacijų, kurių atsiranda dėl tų klausimų, kurie nėra priskiriami mokslui, bet yra dėl kitų, dėl kultūrinių, etinių aspektų, tai nėra MSA vaidmuo. MSA atlieka mokslinį vertinimą, kaip sakė ponė Ajuso. Aš esu įsitikinęs, kad tai yra daroma aukščiausių lygmenį pagal aukščiausius mokslinis standartus. Ir jeigu rezultatas yra pozityvus ir valstybės narės nesako ne, tai tuomet komisija e, sprendžia remdamasi moksliniais sprendimais, remiasi principais pagal mm, sprendimų priimimų procedūrą grindžiama moksliniais įrodymais. Aišku, ką mes siūlome dabar, atitinka dabartinė situacija ir tai yra galimybė šalia tų galimybių, kurias valstybės narės turi ir juos gali taikyti savo teritorijoje ir rinktis opt-out galimybę. Manau, kad mes turėtume dabartinę situaciją lyginti su siūloma situacija, o ne kalbėti apie kažkokią idealią konstrukciją, nes tokių tiesiog nėra labai svarbus klausimas, ponis Maginės, dėl importo ir socialinį ekonominį poveikį atsakau, jeigu draudimas būtų visai ES teritorijai, tai nėra prasmės importuoti, bet esmė yra tai, kad jeigu yra kelios atrimtos teritorijos, kurios naudojasi apsaugą galimybę, tai yra įmanoma importuoti GMO baltymus, pavyzdžiui, pašarams ir juos per ES pervežti į tą vietą, kur jie bus naudojami. E, dėl to mes išlaikom šitą galimybę ir reikėtų stangoti, kad tai būtų įmanoma, nebūtų blokuojama, nes tada atsiras problemas susijusios sienų kontrolė, o tai nėra toks pasiūlymo tikslas dėl socialinio ekonominio poveikio. Tai yra klausimas e, labai svarbus, bet kaip sakiau, e, įvadė, tai galima įvertinti tik tai tada, kai žinome, kiek bus draudžiama ir kokioje teritorijoje draudžiama. Yra milijonai galimybių ir nėra įmanoma rimtai jų išanalizuoti. Tai yra valstybių narių klausimas, kurios galiausiai apsispręs, jeigu e, bus tokia galimybė naudotis aptaut galimybę ir jos atliks socialinio ekonominio poveikio analizę, kaip ir sakiau įvadė. Ir galiausiai, panas Kastro minėjo, kad neturėtume būti veidmainiai šitoje diskusijoje. Vėlgi tai yra klausimas, nes mes reik turime aiškiai pasakyti, dabartinė situacija yra tokia, kad valstybės narės balsuoja prieš arba susilaiko ir nebalsuoja, priima sprendimus europinių lygmenių. Toliau jos plačiai naudoja GMO pašarams, o tuo pačiu metu kritikuoja komisiją už tai, kad jie priim, leidžia naudoti tokius e, GMO. Taigi sunki situacija ir šiuo atveju tikrai sunku spręsti tokį klausimą. Tai manau, kad turim būti sąžininkai ir pasakyti, kad taip visuomet yra galimybė ir šiandien kartuoju yra galimybė balsuoti prieš. Jeigu turime mm, balsumo, daugumos balsavime prieš, tai tuomet nebus nepritarta ir taškas. O jeigu yra gal, galimybė balsa, balsuoti už, tai, bet mes nepasirinkam do balsavimo, tai nepamirškim, niekas nepasikeitė. Yra dviejų randų balsavimas komitete ir taip pat apeliacinių komitete. Ar mes norime uždrausti ir norim sakyti taip. Mes dabar kalbam apie tokią padėtį, kai dėl bet kokios priežasties valstybės narės neišreiškia nuomonės ir yra mm, e, pasiskirstimas vienas e, trečdalis už, trečdalis prieš, trečdalis trečdalis susilaikė. Dauguma tyliai tikisi, kad bus pritarta, nes reikės naudoti gaimo namuose, bet kritikuoja komisija. Tai ką mes noriu pasakyti, tai taip gerai suteikim teisę tą galimybę tiems, kurie yra prieš, kad jie pasirinkto aptaut galimybę, o tada žiūrėkim, koks bus vaizdas Europoje. Svarbu, taip. Um, stebiu antikomitete ir jūs yra, e, esate vieningi, nepritardami, tai čia retas atvejis, bet turiu pasakyti, kad reikia išanalizuoti, kodėl žmonės yra prieš pasiūlymą, nes yra dvi pagrindinės priežastis grupė tų, kurie yra prieš GMO ir e, jų priežastis yra skirtingos negu tų, kurie yra už GMO, o mes randam, ieškom būdą, kuris m, paaiškinti situaciją, kada yra balsuojama, bus balsuojama dėl GMO leidimo ateityje. Ir mes peržiūrėjome visas teorinės galimybės, kurios buvo įmanomas techninių požiūrių, e, įmanoma įsivaizduoti to, tokiu atveju. Ir šita galimybė yra vienintelė, kuri gali būti gyventintina, nes visos kitos reikštų, kad bus atšaukiama arba nu, peržiūrima sutartis arba peržiūrimas balsavimo mechanizmas ir jūs niekada tam nepritarsite, esu įsitikinęs, tikėsime yra tai, kad jeigu reikia e, pakeisti dabartinę situaciją, tai yra priemonė, kurią mes siūlome, galime ją, ją atmesti, jūs turite tam visą teisę, bet tokiu atveju mes grįšim tokią padėtį, kokioje esame dabar ir neliks jokių galimybių, kaip mes galėtume ją pakeisti. Ačiū už dėmesį. Labai ačiū. E, pone Des, prašome, žodis jums. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. <laughs> Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dėkoju, pirmininkė. Aš labai mielai susidorosiu su šia užduotimi. Ačiū kolegams, kolegoms už pasisakymus. Dabar jeigu paimsime tai, ką pasakė kolegė iš Austrijos, nors Junkeris priklauso mano politiniai šeimai, čia aš negaliu to pasiūlymo paremti. Tai tikrai mano vaidmo yra labai nedėkingas, nes ši sistema tikrai yra niekam vykusi. Pone Niko, sveikinu Jūs. Jūs tikrai esate E, geras savo pono tarnas, jūs turbūt būtumėte geriausias e, pardavėjas, jeigu būtų e, skiriamas toks prizas. Jūs automobilį, kuprotą vabalą parduotumėte kaip geriausią Mercedesą, tačiau mes iš jūsų nepirksime. Manau, kad jūs tikrai surinksite didžiausią daugumą ir tą atmesite, tikrai to dalyko pirkti neverta, Giovanni tuo užsima Envi komitete ir aš manau, kad e, toks būtent, tokia būtent išeitis mūsų ir laukia, komisija turbūt to tikrai nesitikė. Dėkuoju, nes turiu gal seną automobilį, bet, na, projektas bus peržiūrimas ir svarstamas 15, 15 ir 16 dienomis ir noriu užtikrinti, kad mes grįšime dar prie šios temos. Na, čia tikrai labai plati ir begalinė tema ir sunku rasti optimalų sprendimą. Labai prašyčiau, kad atsineštumėte balsavimo korteles, nes rytoj rytą pradėsime nuo balsavimo. Taigi, malonaus vakaro ir primenu apie pono Nikolsono kvietimą. Labai svarbu kitaip e, e, kvietimas ir taip pat ko pakočiati e, kvietimas dėl, dėl pieno, pieno klausimai. Sveiki, susitikimas restorane pradžioje. Dėkuoju ir dėkuoju už tą pokalbį. Blin.